Prašom susėsti, gerbimi kolegos. Man didelė garbi pasveikinti Lietuvos užsienio reikalų viceministrą Rolandą Krišiūną, kuris yra atsakingas taip pat ir humanitarnės pagalbos politiką. Jisai pristatys Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai prioritetus humanitarnės pagalbos srityje. Ponas Krišiūnas turi uh, E, laiko tik iki 11, nes jam reikia spėti į lėktuvą, todėl reikia laikytis darbo tvarkės. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Kriščiūnui. E, mes tikrai tikimės, kad Europos parlamentas dirbs ranką rankon su pirmininkaujančia Lietuva. Tai ir tarp institucinę prasme, kurį įsigaliojo nuo Lisabono sutarties ir bendro sprendimo priėmimo procedūrose, kalbant apie humanitarinę pagalbą, yra įvairių iššūkių, su kuriais turėsime susidoroti. Pirmiausiai, dėrybos dėl Europos savarankiškos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpuso, kurios prasidės rugsėjo mėnesį. Taip pat labai laukiame išgirsti, kokie yra kiti pirmininkavimo prioritetai humanitarnės pagalbos srityje. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad šio ryto diskusijose mes kalbėsime daugiausiai apie humanitarnę pagalbą. Ir dabar, kai pirmininkavimas perėjo į Lietuvos rankas, tai yra ypatingai svarbu. Taip pat galime pakalbėti ir apie kitus klausimus per metinį sutikimą su Katrina Ashton, mūsų vyriausiai galiotinė, ypatingai galiotinė, e, kuri yra taip pat ir komisijos vicepirmininkė, kuri praeitą e, gegužę dalyvavo. Tik žodis jums 20 minučių. Pone prezidente, e, gerbiami parlamento nariai, mėly kolegos, ponai ir ponios, man yra didelis malonumas ir garbė pristatyti šiandien jums Lietuvos prioritetus e, kaip pirmininkaujančios šalies humanitarnės pagalbos rytyje. Mes tikimės, e, nuoširdžiai tikimės bendradarbiavimo su parlamentu ir esam pasiruošę iš savo pusės padaryti viską, kad jisai būtų sklandus ir naudingas bei, aišku, produktyvus. And now I will switch, if you allow me, to English. Madame la Présidente, honorable members, ladies and ponios ir ponai, kolegos, mūsų humanitarinės pagalbos tikslas yra teikti paramą e, gamtos ar žmogaus sukeltų nelaimių. E, e nelaimės, nelaimėse. Esame pasiryžę siekti, kad mūsų humanitarinė veikla būtų pagrįsta ir vykdoma laikantis tarptautinių mastų nustatytų humanitarinių principų, uh, tokių kaip humaniškumas, neutralumas, nešališkumas ir nepriklausomumas. Mes didžiuojamės, kad šiandien ES kaip institucija yra didžiausia pasaulyje humanitarnės pagalbos teikėja ir pagrindinė tarptautinė veikėja teikianti pagalbą nelaimės atveju. Kartu ES ir valstybės narės finansuojame apie 45 procentus viso pasaulio skiriamų pinigų humanitarniai pagalbai. Nepaisant dabartinės ekonominės krizės, Europos solidarumas teikiant žmonėms pagalbą visame pasaulyje nuolat auga. Neseniai atlikta Eurobarometro apklausa parodė, kad 2011 metais ES humanitarinę pagalbą rėmė 79 procentai piliečių, o 2012 metais ši parama išaugo iki 88 procentų. Tačiau pripažindami pasiekiamus visada turime siekti daugiau teikti pagalbą efektyviau, užtikrinti, kad mūsų parama bus, būtų teikiama tikslingai ir pagal nustatytus principus, užtikrinti visišką atskaitomybę tiek mūsų piliečiams, tiek pažeidžiamiems gyventojams, kuriems mes siekiame padėti. Šiomis nuostatomis yra nustatyta kryptis, kurios mes esame pasiruošę laikytis visą mūsų šešių mėnesių pirmininkavimo laikotarpį. Prieš pristatydamas Lietuvos pirmininkavimo darbo programą, pirmiausia, norėčiau pasveikinti anksčiau pirmininkavusią šalį Airiją su jos reikšmingais pasiekimais. Airija buvo pirmoji kuriai teko įgyvendinti mūsų bendrai parengtą trejato programą. Remiantis Airijos suformuotų tvirtų pagrindų ir glaudžiai bendradarbiaujant su Graikija, mes ir toliau tęsime esamų ir naujų dokumentų rengimą. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, visų pirma, Lietuvos pirmininkavimo metu didžiausias dėmesys bus skiriamas trijų tikslų įgyvendinimui šiose trijose prioritetinėse srityse. Pirmiausia, mes planuojame pradėti ir pabaigti dėrybas tarp Europos parlamento tarybos ir komisijos dėl reglamento, kurio būtų įsteigtas Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas. Antra, mes skatinsime visapusiškas diskusijas dėl ES humanitarinės pagalbos veiksmingumo ir nuoseklumo. Trečia, mes didinsime ES pastangas siekti toliau gyvendyti darbo tvarkę atsparumo aspektu. Lietuva tikisi nedėlstant pradėti dėrybas tarp tarybos Europos komisijos ir Europos parlamento dėl teisės akto projekto įsteigti Europos savanoriškos humanitarnės pagalbos korpusą. Mes manome, kad šis teisės aktas būtų vienas svarbiausių humanitarnės pagalbos rytyje ir žinome, kad jis ypač svarbus Europos parlamentui. Man labai malonu pažymėti, kad mūsų bendra pozicija labai daug kur yra neginčiama ir galiu užtikrinti, kad valstybės narės šioje naujoje veiklos rytyje atsakingai vertina duotus įgaliojimus, siekdamos kiek galima labiau padidinti humanitarnę pagalbą jos gavėjams, kad iniciatyva būtų kiek galima veiksmingesnė ekonominių požiūrių, kad būtų atsižvelgiama į pagrįstas reikmes ir kad išsirinktume kokybiškiausiai dirbančius ES savanorius. Manome, kad ši iniciatyva suteiks neįkainojama galimybę paskatinti piliečių dalyvavimą bendroje ES humanitarinėje veikloje ir labai tikimės, kad sėkmingai bendradarbiausime su Europos parlamentu ir visų pirma su jumis pirmininkė ir jūsų šešėliniais pranešėjais siekiant galutinio susitarimo. Atsižvelgiant į atsakomybę ir atskaitomybę savo piliečiams ir tiems, kuriems mes siekiame padėti, antrasis Lietuvos pirmininkavimo prioritetas yra diskusijų inicijavimas dėl humanitarinės veiklos efektyvumo ir nuoseklumo. Efektyvumas visų pirma reiškia patikimą įvairių ES veikėjų veiksmų koordinavimą informacijos keitimasi. Jų veiklai skirtas diskusijas bendradarbiavimą su atitinkamais išorniais humanitarinės pagalbos veikėjais. Pagrindinis ES nusta e, dokumentas nustatantis vertybės, pagrindinius principus ir politikos taikymos rytį humanitariniai veiklai yra ES konsensusas dėl humanitarinės pagalbos. 2008 metais komisija patvirtino penkerių metų veiksmų planą, Konsensuso gyvenimo vertinimas jau pradėtas ir galutinė ataskaita turi būti parengta iki 2014 m. sausio mėnesio. Pagrindinis vertinimo tikslas yra pateikti nepriklausomą konsensuso įgyvendinimo ES lygių įvertinimą, taip pat įvertinti būdus, kuriai buvo stiprinamas ES gebėjimas padėti žmonėms, kenčiantiems krizių zonose visame pasaulyje. Atsižvelgiant į tai, tarybai pirmininkaujantį Lietuvą mano, kad šis procesas turėtų būti išsamei aptartas tarybos lygių dalyvaujant valstybėms narėms, komisijai bei traukiant įvairias regioninės ir suinteresuotusias tarptautinės šalis, remiantis geriausią praktiką ir įgytą patirtimi kaip geriau vykdyti konsensuso įsipareigojimus, didinti bendrąją ES humanitarnės pagalbos veiksmingumą ir kitus susijusius klausimus smarkiai augantis humanitarinės pagalbos poreikis, mažėjantis humanitariniai e, pagalbai skirtas biudžetas, humanitarinių interesų pažeidimas ir principų nesilaikimas vis labiau veikia humanitarinę veiklą pasaulyje. Todėl mes turime ir toliau išlaikyti diskusijas šiais ir kitais aktualiais humanitariniais klausimais vidinėse ir tarptautinėse darbo tvarkėtėse. Pirmininkaujanti valstybė ketina ir toliau skleisti konsensuso vertybės ES viduje ir už jos ribų. Tokiu būdu pereiname prie trečiojo prioriteto, nustatyto mūsų pirmininkavimo laikotarpiai, kuris yra labai susijęs hum, su humanitarinės veiklos veiksmingumu ir nuoseklumu. Tai yra atsparumas. Kaip visame pasaulyje pripažįstama, chroniškas surdo ir pažeidžiamumo pobūdis ir vis dažnesnės stichinės bei žmogaus sukeltos nelaimės verčia užtikrinti suderintą bendrą požiūrį tiek į humanitarinės veiklos, tiek ir į plėtros veiksnius. Siekiant spręsti problemą šioje srityje, labai svarbu užmėgsti glaudesnius ryšius tarp ES vystimosi ir humanitarinės pagalbos krypčių ir programų. Gegužės mėnesį taryba priėmė išvadas dėl ES požiūrio į atsparumą, kuriame pripažįstama, kad atsparumas suteikia galimybę kartu formuoti politinį dialogą, taip pat teikiant humanitarinę ir vystimosi pagalbą leidžia pasiekti geresnių šios srities rezultatų. Į pateiktas išvadas buvo atsižvelgta rengiant atsparumo veiksmų planą, kurį komisija parengė šių metų birželį. Įgyvendinimo etape tarybai pirmininkaujantį Lietuvą ketina aktyviai naudotis tarybos humanitarinės pagalbos ir pagalbos maistų darbo grupės paruošta pagrindų programa, kurioje yra pateikti metodai, kaip veiksmingai įgyvendinti veiksmų planą. Taip pat ketiname naudotis įgytą patirtimi vykdant ES iniciatyvas šie ir ažiai. Pirmininkaujantį Lietuvą suformuos forumą leidžiantį reguliariai bendradarbiauti atsparumo srityje, nagrinėjant įvairias situacijas pasirinktose šalyse, taip suteikiant galimybę valstybėms narėms koordinuoti pastangas stiprinančias atsparumą, kaip neatsiema nuo humanitarinės pagalbos. Tarybai pirmininkaujantį Lietuvą teigiamai vertina Europos parlamento indėlį į atsparumo darbo tvarkį ir laukia busimų dialogų šiuo klausimu ateinančius šešis mėnesius. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, baigdamas kalbą norėčiau šiek tiek paliesti dabartinės krizės. Žinoma, pirmiausia, Sirijos krizė. Dviejus metus trukęs pilietinis karas Sirijoje privedė prie humanitarnės katastrofos regione, kai išaugus smurto mastui jį patyrė milijonai nieko nekaltų civilių asmenų. Netidėliotiniai humanitarniai poreikiai yra didesni, nei mes galime suvokti pagal jungtinių tautų peržiūrėtą e, Sharp iniciatyvą yra reikalinga 1,4 milijardo JAV dolerių, kad būtų suteikta pagalba 6,8 milijonų žmonių Sirijoje. Taip pat iki 2013 metų pabaigos yra reikalingas 1 milijardas dolerių svarbiausiams reikmėms. ES yra skiriusi daugiau nei 678 milijonus eurų. Taip pat žinome, kad šių metų birželio 24 dieną Europos parlamentas, komisija ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas ir regionų komitet, komitetas bendrame komunikate dėl visapusiško ES požiūrio į Sirijos krizę įsipareigojimo papildomai suteikti 400 milijonų eurų pagalbą. Todėl labai svarbu, kad ES tarptautinės bendruomenės lyderė toliau atsižvelgtų į didžiulius humanitarnės pagalbos poreikius. Tarybai pirmininkaujantį Lietuvą nuolat ragins visas šalis laikytis tarptautinių humanitarinės ryties teisės aktų bei humanitarinių principų, palengvinti humanitarinės pagalbos teikimą ir jos prieigą žmonėms, kuriems ji yra reikalinga. Pirmininkavimo laikotarpiu sieksime užtikrinti, kad es ir toliau Sirijos padėtį laikytų prioritetinės svarbos klausimų. Vis dėlto, nors pagristai daugiausia dėmesio skiriama Sirijai, tai dar nereiškia, kad pamirštame kitas pasaulio vietas, kur žmonės miršta ir kenčia dėl stichinių nelaimių, ginkluotų konfliktų ar abiejų šių dalykų. Lietuva sieks laiku surenkti aktualias diskusijas apie humanitarnės ir maisto saugumo krizės e, Malyje, Sahelio regione, Sudane, Pietų Sudane, Kongo, Demokratinėje Respublikoje, Centrinėje Afrikos Respublikoje, Haityje ir kitose šalyse. Kartu su valstybėmis narėmis mes ypač stengsimės plėtoti tarybos darbo tvarkę skirtą kai kurioms užsitęsusioms ir pamirštoms krizėms Pakistane, Mienmare, Birmoje ir kitose šalyse. Baigdama savo įžanginę kalbą norėčiau dar kartą pabrėžti Lietuvos sieki plėtoti humanitarnės pagalbos darbotvarkę ir mūsų norą glaudžiai bendradarbiauti su jūsų komitetu tam, kad būtų gyvendinti mano šiandien paminėti prioritetai. Kaip pastebėjote, Lietuva pirmininkavimo laikotarpiu susikūrė ambicingą darbotvarkę, bet mes taip pat žinome, kad šeši mėnesiai neapima viso kelio, o tik vieną jo etapą, kuris mūsų laukia. Dėkoju dėkoju ir esu pasirengęs atsakyti į jūsų klausimus. Merci beaucoup, euh, monsieur le ministre. Nous allons passer la parole euh, aux députés. Ačiū, gerbiamas ministrė. Dabar suteiksime žodį deputatams. Aš pati pirmą ir paklausiu, naudodamas progą. Dėkoju Jums už pristatymą. Mums labai malonu girdėti dėl, tai ką Jūs pasakėte, dėl dėrybų dėl Europos varankiškos humanitarnės pagalbos korpuso. Trilogas prasidės nuo e, rugsėjo. Mano tai buvo pranešimas ir vienbalsiai buvo nubalsuota už jį, gavome mandatą ir per dėrybas tikrai dėsime visas pastangas, kad ši priemonė būtų humanitarnė priemonė, kad, tai bū, kad jinai turėtų pridėtinės vertės. Aš nežinau, kokia yra tarybos pozicija, ar galėtumėte e, informuoti, kas dedasi taryboje, ypač turint galvoje, kad šiai priemoniai buvo sumažintas finansavimas, biudžetas buvo sumažintas. E, žinoma, dabar nevardinsiu visų pasaulio humanitarinių krizių, pirmiausiai galvoju apie Siriją, bet norėčiau pakalbėti ir apie Malį. Prieš mėnesį lankiau Malyje ir E, šio mėnesio 28 dieną vyksiu vėl ten, nes tenais vyks rinkimai. Malio šiaurėje padėtis humanitarnė yra ypatingai kelianti didelį susirūpinimą, labai sudėtinga. Dabar vyksta rinkiminė kampanija. Jis galbūt šiek tiek užgožia tas problemas, humanitarnės problemas, bet galbūt būtų naudinga pasikeisti nuomonėmis, kad valstybės narės suprastų, kokia baisi padėtis yra toje šalyje. Įdomu, ką jūs apie tai galvojate. O dabar už, um, po tris klausimus klausimus e, užduosime. Pirmiausiai ponas Donski. Donskis. E, ačiū, kalbėsiu angliškai vėliau lietuviškai, gerbiamos, e, gerbimi kolegos, gerbiamas Lietuvo Respublikos viceministrė, norėčiau pirmiausiai angliškai porą e, pastebėjimų pasakyti, o vėliau lietuviškai baigti savo pasisakymą. Pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad man tikrai yra didelė garbė, e, kad e, Lietuva pradeda pirmininkauti ir pradėdama pirmininkauti imasi visų tų iššūkių, e, kurie yra susiję su humanitarinė pagalba ir vystimo. E, priemonės paketu. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti tai, kas, tai kad labai svarbu e, nepamiršti ryšio tarp žmogaus teisų ir vystimos. Iš tėtų dalykai yra neatskiriami. Žinome, kas įvyko per euro krizę. Pirmiausiai ten, kur krizė kirto labiausiai, labiausiai nukentėjo žmogaus teisės. Todėl esu tikras, kad mums tai yra didelis iššūkis tai pripažinti ir suprasti, kad mes esame ne tik tai donorai, bet mes esame įsipareigoję visame pasaulyje kovoti už žmogaus teisės. Mes aiškiai matome, kad ten, kur ekonominė padėtis pablogėja, iš karto matome pasiekmes ir tai yra žmogaus teisų padėties stiprus pablogėjimas. Taip pat labai svarbu ir tikiu, kad Lietuvai tai pasiseks. Taigi labai svarbu, kad kiekviena šalis turi savo jautres vietas, jautres, jautres istorinius taškus. Lietuva galbūt nėra tas politinis veikėjas, kuris dėl e, Afrikos žemiau Saharos gali pasakyti stiprų žodį, bet dėl kitų, kitų regionų, pavyzdžiui, Centrinės Azijos, Rytų Europos, iš tikrųjų Lietuva yra puikus ekspertas, šalis turinti eksperto nuomonę. Todėl manau, kad labai yra naudinga dirbti abipusiai tam, kad tose šalyse, kur e, pablogėja e, žmogaus teisų padėtis dėl to, kad nėra pakankamai humanitarnės pagalbos, ar jinai ir šis yra nustota teikti, e, būtų gerbiamos. Taigi labai džiaugiuosi, kad Europos, Lietuvos pirmininkavimo metu būtent šitas rytis yra ta, kurioje Lietuvoje galės daug padaryti ir daug išmokti ir savo, ir Europos Sąjungos naudai. Dabar porą žodžių lietuviškai. Aš esu labai laimingas galėdamas pasveikinti savo šalį, pradėjusi pirmininkauti Europos Sąjungoje ir tikiu, kad vystamojo bendradarbiavimo sritis yra būtent tai, kas yra be galo svarbu siekiant sujungti žmogaus teisų problematiką pasaulyje su mūsų galimybėm atlikti svarbius vaidmenis, kad Lietuvos pirmininkavimo dėka taip pat mums pavyktų išvengti um, naujų tam tikrų, sakyčiau, vakumų, politinių vakumų pasaulyje, kur nedalyvaujant Europos Sąjungoje arba nedaug dievė susilpnėjus mūsų aktyvumui ir pasiryžimui, šita tuštuma būtų užpildyta nedemokratiškų ir nieko gero pasaulyje nežadančių jėgų. Todėl linkiu mums iki galo likti ištikimiems savo misijai ir linkiu didžiausios sėkmės Lietuvai. Ačiū. Monsieur Cortés Lasra Sí, muchas gracias, presidenta. Ponas Kortės, ačiū pirmininkė, dėkoju viceministrė. Tikrai labai džiaugiuosi e, klausydamas jūsų pasisakymo. Po kelių dienų įvyks ES ir Latinoamerikos asamblėje jūsų šalyje ir vyksime ir dalyvausime šiame susitikime. Iš tikrųjų, jūsų šalis irgi yra sustomėjusi šiuo, šiuo regionu ir tai yra tikrai gera žinia norėčiau paminėti keletą dalykų, kurios, apie kuriuos jūs kalbėjote ir kurie, man atrodo, labai svarbus. svarbus. Pirmiausia, Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas. Jūs E, pažymėjote, kad tai yra vienas iš prioritetų Lietuvos pirmininkavimo metu. E, labai svarbu, kad taip ir būtų. Manau, kad tai yra vienas iš tų dalykų, kuris dabar yra ant stalo. Labai svarbu, kad jūs pastumėtumėte dėrybas ir galbūt net ir pabaigtumėte. Džiaugiuosi, kad apie tai kalbėjote. Kitas dalykas yra atsparumas. Labai svarbu, kad atsparumo srityje irgi eitumėm į priekį. Džiaugiuosi, kad pirmininkaujantį Lietuvą nori eiti į priekį. Taigi manau, kad tai yra labai svarbu. Manau, kad reikia čia atlikti tikrai stiprų darbą. Kal Kalbant apie tūkstantmečio vystimosi tikslus, du dalykai, mano nuomonė, yra labai svarbus. Pirmiausiai, viskas, ką gali padaryti šita e, pirmininkantį valstybė iki 15 metų, reikia nenuleisti rankų, nes labai svarbu kitų metų padaryti kuo daugiau darbų, kad būtų galima pasiekti. 15 metais tūkstantmečio e, vystimo tikslų, kad jie būtų, jų pas, jie būtų pasiekti kiek įmanoma aukštesni, aukštesnių lygių. O taip pat e, sekantis tikslas vėlesniam laikotarpiu yra skurdo, ma, skurdo mažinimas. Taigi manau, kad ir prie to jūs prisidėsite rugsėjo mėnesį Lietuva pirmininkauti dalyvaus New York'e atitinkame susitikime. Taip pat, žinoma, labai svarbu paminėti e, vystomą bendradarbiavimo priemonę, kur yra labai svarbi. Manau, kad Lietuva pirmininkaudama turės labai svarbu vaidmenį vystant šitą priemonę. Todėl prašau atsižvelgti į šio parlamento nuomonę, nes tai yra demokratiška nuomonė, kuri atspindi Europos piliečių e, nuomonę. Taigi labai džiaugsimės, e, jeigu, jeigu jūs jautriai reaguosite į mūsų aktyviai reaguosite į mūsų nuomonę ir tai bus tikrai visiems tik tai nauda. Ir turiu prašymą, paprastai visoms pirmininkančioms valstybėms pateikėme e, prašymą. Tai pirmiausiai, kad tai būtų pirmininkavimas artimas visuomeniai, pilietiniai visuomeniai ir NVO. Labai svarbu, kad e, pirmininkaujant Lietuvai, ir NVO, ir mm, pilietinė visuomenė jaustų, kad pirmininkaujantį Lietuva yra arti šitų svarbių veikėjų, e, veikėjų svarbių būtent siekiant tūkstantmečio tikslų ir kitų e, vystimosi tikslų, tokių kaip e, skurdo mažinimas. Taigi dėkoju, dėkoju už tai, kad atvykote, kad pasisakėte ir prašom visada apsilankyti mūsų komitete. Ačiū. Merci beaucoup. Je vous propose peut-être de de commencer à... Dėkuoju. Jūs dar norėjot pasisakyti, ar ne? Tik keletas žodžių aš dėl pasisakymo kantriai laukiau. Visų pirma, norėčiau padėkoti viceministrui iš pristatymą ir keletą žodžių dėl rizikos mažinimo. 60 4 procentai pasaulio kenčia nuo 1992 metų. 1,3 milijono žmonių mirė. O čia ant stalo turim dokumentą, tai yra ataskaita, kurią parengė jungtinės tautos dėl e, rizikos mažinimo. Taigi e, taip pat žiūrim į tūkstantmečio tikslus. Mes norėtume, kad ir tai įtraukta į darbo tvarkę. Rašoma, kad išleidus vieną eurą keturis eurus sutaupame. E, Kinija išmo, išleido 3 milijardus e, ir sutaupė 12 milijardų. Taigi turime veikti aktyviau. Tai yra tvarus tikslas ir mes tikrai turėtume jį įtraukti, rizikos e, mažinimas. Kitas dalykas tai genocidas. E, paskutiniu metu labai daug diskutuojama parlamente apie 200 milijonų moterų žūva dėl to, kad e, vykdomas nuolities priklausomas genocidas. Ar galėtumėt ir tai įtraukti į darbo tvarkę? Trečias dalykas tai don, donorystės koordinavimas. Aš esu pranešėjas, kuris pasisako šiuo klausimu komisiją įvertino ir nurodė, kad galima sutaupyti 6 milijardus eurų, jeigu bus geresnis koordinavimas tarp ES ir valstybių narių. E, galbūt nesutaupytume 6 e, milijardų, tačiau reikėtų vis tiek e, stengtis e, rasti bent 800 milijonų, juos tikrai nebūtų sudėtinga surasti. Bet kodėl dabar to nedarome? Ką galėtumėt padaryti, kad šis klausimas būtų įtrauktas į darbo atverkę, kad nacionaliniai parlamentai, ES parlamentas E, daugiau dirbtų donorystės koordinavimo srityje. Galėtume e, į, ne, neįtrauktume didelės sumos į biudžetą, bet tikrai sutaupytume nemažai pinigų. Ar galėtumėt patvirtinti, kad dirbsite donorystės koordinavimo srityje, pirmininkaujant Lietuvai? Dėkuoju. Thank you for all. Uh, that was very interesting. Dėkoju už labai įdomius ir aktualius klausimus. Pirmiausia, atsakysiu į ponios pirmininkės klausimus. Žinoma, savano e, humanitarinė pagalba, tai mums yra labai svarbus klausimas ir biudžeto finansavimas. Uh, E, tikrai šią iniciatyvai mes skirsime e, finansų ir e, kalbėsime apie tai triloge. Dabar vyksta diskusijos dėl biudžeto, kai kurie dalykai nurodyti, kad komisijos skirtas biudžetas būtų sumažintas. Tarybai reikės padaryti tikrai nelengvą darbą. Taip pat e, tikriausiai žinot, kad dabar gyvenam tokiais laikais, kai biudžetas mažinamas, yra vykdomos taupimo prieponės, todėl mes turime e, būti atsargus leisdami kiekvieną eurą. Tai ir vystimuisi biudžetas e, šiek tiek mažėja. E, tačiau kalbama, kad norima jį padidinti 2,8 procentais palyginus su dabartinė finansinė perspektyva. Tai jau yra šioks toks pasiekimas. Europos Sąjungos e, biudžetas jums yra nepaslaptis, buvo susitarta tarp parlamento komisijos ir tarybos. Tai 30 milijardų mažiau negu kad buvo planuota. Tai reikia taupyti. Negalime e, ir negalime padaryti to paties su mažesniu finansavimu. Tačiau vystimosių biudžetas šiek tiek auga. E, taip pat e, reikėjo šiek tiek taupyti, bet mes vis tiek e, norim išlaikyti tą patį humanitarnės pagalbos lygį, nes poreikis humanitarnės pagalbos auga. Buvo siūloma sumažinti biudžetą Europos savanoriško humanitarinės pagalbos e, korpuso finansavimą. Tai tikrai daugiau negu 30 procentų uh, E, beveik 40 procentų siekiama sumažinti biudžetą. Tačiau mes vis dar kalbam apie iniciatyvą, ją reikia patvirtinti ir tas pasiūlymas turi būti subalansuotas. Mes tikimės, kad taryba patvirtins e, savanoriško e, humanitarnės pagalbos korpuso biudžetą, bet sumažins labai nedaug mes e, vadovavomės tokiu požiūriu taryboje. Kas dėl malio, tai žinot, kad e, vyksta veiksmai, mes jų laukiame ir tikimės, bet situacija sutinku e, yra tokia, kad mes negalim pamiršti malių. Mes dirbame nuosekliai, kai, prasidė, kai Malija prasidėjo e, krizė, tai ES Maliui padėjo, skyrė nemažą paramą ir 2013 metams taip pat e, skirta nemaža suma. Tikiu, kad ir 2014 metais taip pat e, E, bus e, skiria, skiriama pagalba. Taigi negalime užsimerkti, nusisukti ir galvoti, kad jau viskas padaryta. Ne, ir toliau darbai bus daromi, pagalba bus teikiama. Toliau norėčiau atsakyti į mano brangaus kolegos užduotą klausimą, pono Donskio klausimą. Aš e, pusiškai sutinku su jumis, kad uh, žmogaus teisės susijusios su bet kokia vykdoma veikla. Nes, pavyzdžiui, humanitarinė pagalba yra susijusi su žmogaus teisėms. Humanitarinė pagalba padeda išsaugoti žmogaus teisės, padeda išlaikyti orumą. Taigi šių dviejų dalykų mes negalime atskirti. Mes turim aiškiai pasakyti, kad kai kalbam uh, apie humanitarnės pagalbos plėtrą, e, tai taip pat e, turime e, nurodyti, kad žmogaus teisės yra pagrindinis dalykas, nes būtent tą mes tą pagalbą ir skiriame. Tačiau to, kai, kai teikiam ilgalaikę pagalbą, tai taip pat reikia tai turėti mintyje. E, jeigu skiriam pagalbą vystimuisi, tai turim nurodyti, kad e, žmogaus teisų paisoma. Taigi aš visiškai e, pritariu jūsų mintims ir nemanau, kad galėtume šiuos duos aspektus išskirti. Dar dėl kelių jūsų pas, pastabų dėl to, ar Lietuva galėtų padėti Afrikos valstybėms, kurios yra nuo pietos nuo Saharos. E, mes e, galbūt tiesiogiai negalvojam apie šias problemas, tačiau iš tiesų mes neturėtume vien teikti pagalbą e, rytams, nes mes žinom, kas vyksta rytuose, mes neturėtume apsiriboti Europos Sąjungos valstybių sienomis bet mes žinom, kaip vyksta e, dramatiškas pereimas nuo e, uždari, uždaros valstybės, nuo valstybės, kuri kenčia nuo blokados. E, mes, mes žinom, kaip reikia išgyventi tokiais laikais, taigi tokia mūsų patirtis yra labai naudinga ir gali būti pritaikoma padedant Afrikos valstybėms. Aš nemanau, kad galima kalbėti apie atsparumą ar plėtrą, nekalbant apie galimybę vykdyti reformas ir ką nors keisti, keisti situaciją. Dabar norėčiau atsakyti į pono kortas e, e, klausimus. Jūs kalbėjote apie keletą e, svarbių klausimų. Tikrai E, visi šie klausimai yra labai svarbus, tačiau mes neturėtume pamiršti, kad 2015 artėja, mes turim padaryti tuos darbus, kurie dar nepadaryti. Viena vertus, neturim pamiršti, kad 2000 čia 15 artėja, bet antra vertus mes dar padaryti tos darbus, dėl kurių e, sutarėm. Uh, bet kalbam ne tik apie tai, ką mes jau pasiekėm, mes turim galvoti ir kas bus po 2015 metų. Taigi e, abu šie dalykai e, labai svarbus. Mes tikrai turėtume kalbėti ir apie tai, kas bus po 2015 metų. Ir reikia pasiekti balansą, kas jau buvo padaryta, kas bus padaryta iki 15 ir kas bus daroma po 2015 metų. Ir mūsų prioritetai plėtros e, programoje yra pasiruošti New Yorko susitikimui, kuris yra labai e, svarbus, ten tikriausiai e, išgirsim, kokios yra ne tik ES, bet pasaulinės problemos, kaip jas vertina pasaulis. Žinoma, kad turėsime greitai imtis konkrečių veiksmų, koordinuoti dėl sutartų e, veiksmų, ES lygmenių tai bus daroma. Taip pat atsparumas. E, šis klausimas taip pat mums labai yra svarbus, neturime jo užmiršti. Kalbant apie finansus, tai atsparumas yra ir to klausimo dalis. Mums reikia geresnio koordinavimo, mes uh, E, turim nedaug pinigų, bet jeigu investuojam į atsparumą, tai sutaupom daug e, humanitarnės pagalbos e, biudžeto. Taigi mes, mes tikrai skirsime daug dėmesio šiam klausimui. E, dėl vystomojo bendradarbiavimo priemonės, tai mums reikia e, pasiekti susitarimą iki metų pabaigos. Aš žinau, kad diskusija e, sudėtinga, kad kovojama dėl principų, tarybos ir parlamento nuomonės išsiskiria, tačiau aš tikiu, kad diskusijos vyks institucijose, bet mes nepamiršim, kad dirbam ne institucijoms, bet Europos Sąjungai ir jos piliečiais. Aš esu gana optimistiškas ir manau, kad mes pasieksim susitarimą iki šių metų pabaigos. Nes kitaip mes, mm, Europos Sąjunga, parodytų nekokį e, signalą, nusiųstų nekokį signalą e, mm, partneriams ką reiškia, ar mes nesugebam laikyti susitarimų, ar nesugebam parengti gairių iki nurodyto termino. Todėl aš tikrai tikiuosi, kad mes e, pasieksim sutarimą. Kas dėl NVO, tai aišku, kad viskas yra susijęs su e, pilietinė visuomenė ir žmogaus teisėmis, kurias minėjo ponas Donskis. Pagrindinė mintis yra e, žinoma, kad E, šviesti pilietinę visuomenę, o nevyriausybinės organizacijos tai ir yra tos pagrindinės priemonės padedančios mums tą padaryti. Dabar norėčiau atsakyti į pono Mičelo klausimą. Dėl rizikos mažinimo. Tai taip pat e, atsparumo dalis. Mes negalim kalbėti apie, apie atsparumą, nekalbėdami apie rizikos mažinimą. Taigi nelaimių rizikos mažinimas taip pat bus e, e, darbo atvarkės klausimas. Aš labai atsargiai sakau, kad kad e, lyčių lygybė ir lyčių teisės Šiaurės Europoje e, labai svarbus klausimas. Mes apie tai labai daug kalbam Šiaurės Europoje, Baltijos valstybėse. Tai čia. Aš klausiau, apie genocidą, apie žmonių žudimą tik dėl to, kad e, gim, gimė moterimis. Manau, kad vienas mūsų prioritetų e, keistis nuomonėmis. E, e, čia šalia sėdi Kohafa pirmininkė ir ji tikrai atsižvelgs į jūsų nuogastavimus ir apskritai kalbant e, lyčių klausimas yra lyčių klausimas yra aptarinėjamas ir mes tikrai skirsime tam dėmesio, apie tai diskutuosime o dėl koordinavimo, kuris padėtų sutaupyti milijardus. E, pačioje pradžioje sakiau, kad e, mūsų prioritetas yra e, koordinavimas. Aš visiškai sutinku su jumis ir tikiu, kad galėsim sutaupyti nemažai pinigų. Dėkoju. Je passe à présent la parole à monsieur Neuser, puis à monsieur Fissas. Ponas Noizeris, paskui ponas Fisas. Ehm, Ačiū pirmininkė. Ačiū, gerbiamas viceministrė. Dėkoju, kad atvykote į mūsų posėdį, mūsų, mūsų komiteto darbą. Norėčiau pasidalinti mintimis apie jūsų pasisakymą. Džiaugiuosi, kad jūs taip pragmatiškai pažvelgėte į šią sritį ypač kalbant apie Europos savanoriškos humanitarnės pagalbos korpuso kūrimą. Mes esame įsipareigoję. Iki 2014 metų reikės padaryti viską, kas yra įmanoma, kad šis korpusas pradėtų veikti. Tai būt, bus puikia galimybė skleisti ES identitetą ir už ES ribų. Ir jaunimas, ir vyresni žmonės labai nori dalyvauti šiame savanoriškos nutarės pagalbos korpuse. Bendrau, bendraukite, bendradarbiaukite su NVO, kurios turi daug patirties organizuodamos panašią veiklą būtent savanoriško darbo. Pasinaudokite informaciją, duomenimis iš, iš visų, kurie turi e, patirties. Kalbant apie tūkstantmečio, tik, tūkstantmečio tikslus, po 2015 metų, kasgi tada bus? Sulauksime 2015, o kas toliau? Manau, kad svarbiausia yra pirmiausiai e, turėti galvoje tvarumo principus būtent e, tai yra vienas pagrindinių principų. Vakar mes kalbėjome apie prieigą prie energetikos šaltinių, energijos šaltinių Afrikoje, žemiau Saharos. Tai yra labai svarbi šankstinė sąlyga tam, kad mes pasiektumėm tūkstantmečio e, vystimo tikslų atsinaujinantis energijos šaltiniai, tvari energija turėtų būti e, taip pat e, šių tikslų dalis. Trečias pastebėjimas yra e, susijęs su mūsų valstybėmis narėmis kaip donorėmis. Mes esame prižadėję, kad 0,7 procento BVP bus skiriama vystomai plėtrai. Dauguma valstybių narių labai toli yra nuo šio skaičiaus. Vokietijoje vietoj 0,7 mes skiriame tik tai pusę tiek jūsų šalyje. Daugumoje šalių nepasiekė šitos skaičiaus ir manau, kad tai turėtų būti vienas iš pagrindinių reikalavimų, kad mes iš tikrųjų turime laikytis to 0,7 procentų, nes tai yra duotas pažadas. Ir paskutinis pastebėjimas. Jūs kalbėjote apie trečio pasaulio šalis. Manau, kad nereikėtų naudoti tokio termino, reikėtų jo atsisakyti, nes čia kalbame apie bendradarbiavimą tarp partnerių. O jeigu pradame kalbėti apie trečiąjį pasaulį, tada jau bendradarbiavimo nelieka. Kas tas pirmas, antras, trečias pasaulis? Ne, mes gyvename viename pasaulyje e, ir vystimasis bendradarbiavimas turi būti partnerių bendradarbiavimas. Pirmininkė, ačiū. Ponas Fisas. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pasveikinti viceministrą, perėmus Lietuvai pirmininkavimą pirmą kartą istorijoje. Norėčiau pasakyti, kad ir aš dalyvausiu viename susitikime Eurolat e, susitikime Vilniuje, ES ir Latino Amerikos e, tokiame forume ir kalbėsime apie bendradarbiavimą su Latino Amerika. Nežinau, Galbūt nelabai atidžiai klausiau jūsų pasisakymą, bet man atrodo, kad jūs nepa, nepaminėjote Latino Amerikos regiono. Nors manau, kad šis regionas yra labai svarbus, nes tame regione vis dar yra daug poreikių, daug neligybės ir manau, kad nereikėtų pamiršti bendradarbiavimo su Latino Amerika. Norėčiau išgirsti germo viceministro nuomonę apie bendradarbiavimą su Latino e, Amerika. Ar jinai nėra per toli nuo Lietuvos? ispanams ir ne tik ispanams, daugam dirbantiems čia kelia nerima e, vakarų Saharos regionas, e, tas jau toksai užsitęsęs konfliktas ir nenorėčiau, kad šis regionas vėlgi būtų pamirštas. Ir galiausiai norėčiau paminėti apie bendarbiavimą su Kinija. E, E, Kinijos įtraukimas į Afriką, į Latino Ameriką. Manau, kad e, Kinija labai stengiasi, deda pastangas viena vertus, bet kita vertus ir tame bendradarbiavime užima svarbu vaidmenį ir paskui kelia sąlygas tam tikroms investicijoms, kurios yra vykdomos e, tose šalise. Kaip gerbasis ministras tikriausiai žino, Europa yra didžiausias pasaulio mastu donoras vystimame bendradarbiavime ir kartais mes prarandame svarbių investavimo galimybių, labai svarbių mūsų darbuotojams, mūsų įmonėms, mūsų verslininkams. E, juos prarandame, e, nes Kinija laimi. Kinija, kuri negerbė žmogaus teisių e, ir investuodama nesuteikia darbo vietų vietos gyventojams. Taigi norėčiau sužinoti, kokia yra Lietuvos, kaip ir minkančios šalies, nuomonė e, dėl šios problemos. Ačiū. E, Monsieur Cortés Lastra, une, même pas une minute, parce qu'on n'aura plus le temps de répondre. Pone Cortés, jums dabar truputėlį daugiau negu minutė. E, labai trumpai dėl mūsų frakcijos pozicijos, e, čia taip pat ir dėl reprodukcinės veikatos. Mūsų pozicija yra šiek tiek kitokia nei EPP frakcijos. Mes manome, kad reprodukcinė sveikata yra taip pat e, irgi žmogaus teisų dalis. Norėjau tik tai tokį patikslinimą įnešti. Ačiū labai. Nemanau, kad kas nors e, kalbėjo apie lytinę ir reprodukcinę sveikatą, kadangi, man atrodo, čia labiau toks politinis žaidimas. Prieš devynerius metus jau šis klausimas buvo pradėtas kelti ir kai kurie žmonės siekė politinės naudos tokiu būdu. Kalbant apie genocidą, 200 milijonų moterų dinksta dėl uh, genocido, dėl kūdikių žudinių, vien dėl to, kad jos yra gimę moterimis. Uh, Aš noriu, kad šis klausimas būtų įtrauktas į mūsų darbo atvarkę. Aš nežinau, ar kas nors gali įtraukti šį moterų genocido klausimą į darbo atvarkę. Aš jums leisiu sugrįžti prie šio klausimo vėliau. Dabar pirmiausia leisiu atsakyti viceministrui šį klausimą. Žinau, kad yra skirtingi klausimai, bet norėjau pabrėžti, kad viceministras žinotų, koks, kokia yra mūsų e, pozicija dėl lytinės ir reprodukcinės sveikatos. Tai irgi yra žmogaus teisų dalis. Gerbiamas ministrė, viceministrė. Ministrė, žodis jums. Uh, from... Pradėsiu nuo pono Noizerio. E, dėl e, Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpuso, taip, tai yra labai svarbu. Na, jie, kaip čia teisingiau pasakyti, tai yra susijęs su, su nauda ir su Europos požiūriu į tą pagalbą. Ir tikiuosi, kad tas klausimas iki mūsų pirmininkavimo pabaigos e, pasieks tam tikros pažangos ir nebejotinai pagalba turi būti teikiama atsižvelgiant į tų žmonių, kuriems yra teikiama saugumą. Dabar, kalbant apie humanitarinę pagalbą, Taip, visiškai sutinku su, su jumis. Klausimas yra nebejotinai labai svarbus ir jo negalime praleisti. Dėl e, tvarumo Taip, tai yra esminė dalis. Tvarumas, atsparumas, humanitarnės pagalbos yra nebejotinai labai svarbus, bet, bet jokių būdų nereikia apsimetinėti, kad mes kažką darome, kai e, tokių veiksmų nėra atliekama. Taip pat nereikėtų e, manyti, kad mes darome labai daug, kad padėtume, kad žmonė, žmonės gyventų gerai šiandien. Reikia mąstyti ir apie ateitį, kaip tas bus e, ateityje. Tai yra tvarumo principas. Ir svarbu ne tik tai pagalba teikiama šiandien, bet svarbu, kaip tie žmonės, kuriems teikiame pagalbą, gyvens ateityje. Na, taip jau mandagiai, jeigu išsireikšti. Kalbant apie e, mąstymo skirtumus, apie mentalitetą, labai ačiū Jums už šį klausimą. Jūs paminėjote taip pat, kad Lietuva galbūt ne, ne įvykdė visų tikslų, kurie buvo jai už, m, pateikti. Žinau, kad ES buvo nustatyti tie tikslai ir tai buvo prieš kurį laiką, prieš keletą metų. Taip pat turėčiau pabrėžti, kad mūsų atveju arba naujųjų valstybių atveju tų valstybių, kurios prisijungė prie ES 2004-aisiais, tai tas e, tikslas buvo ne 0,7, o tas buvo 0,3 procento. Tačiau tai yra susijęs su dviem dalykais. Vienas toks liūdnas, liūdnasis dalykas tai, kad Lietuva netgi dar tų ir 0,3 BVP procentų nepasiekė, kalbant apie pagalbą vystimuisi. Tačiau kita e, šios klausimo pusė yra tai, kad krizės laikotarpiu ne visos valstybės sugebėjo išlaikyti tą nustatytą tikslą. Ir Lietuva e, konsolidavusi savo, konsolidavusi savo fiskalinę e, sistemą sugebėjo. E, But I am quite happy to note that... Deficitas sugebėjo sumažinti nuo 9 iki 2,5 procentų. Padidinti mes to žinoma nesugebėjome, bet mes sugebėjome bent jau išlaikyti tame lygmenyje, kuriame ir buvo. Ir aš visiškai su jumis sutinku, kad taip, mes turime turėti tuos tikslus e, galvoje visuomet, bet turime reaguoti ir į esamą situaciją. E, kiek žinau, Tik tai šeš, šešios valstybės iš ES valstybių narių atitinka tuos nustatytus tikslus iš 28 visų valstybių narių. Tai manau yra taip pat kalbant apie e, mūsų valstybę krizės laikotarpiu. Mes prisijungėme prie tarptautinės vystimosi agentūros. Man atrodo, tai yra reikšmingas žingsnis e, daugia šalia prasme siekiant padėti besivystančiam pasauliui. Uh, Kalbant apie trečiasias valstybės, apie tą terminą, na, atvirai sakant, nežinau, kaip tai nu- nutiko, tačiau trečiasias valstybės. Tai aš jokių būdų nenorėjau pasakyti, kad jos yra prastesnės. Tiesiog e, tai yra trečiosios šalis, kaip, e, kaip išorinės e, šalis. Tai yra ne tos valstybės, ne valstybės narės. Tai aš norėjau pasakyti, kad tos valstybės, kurios nepriklauso Europos Sąjungai, jokių būdų nenorėjau jų žaisti. Tuomet galbūt galėčiau pri, sugrįžti prie pono Fiso. E, Eurolat e, susitikimas, taip, aš labai mielai e, dalyvausiu tuose susitikimuose, aš asmeniškai atsakiau, e, esu atsakingas už priekybos klausimus, nesu tikras, E, kad turėsime galimybę su jumis sustikti, bet galbūt būtų tikrai malonu. Mes nebejotinai nepamirštame e, Latino Amerikos valstybių. Tačiau e, galbūt aš kažkaip tai konkrečiai jų nepaminėjau, bet yra e, nemažai valstybių, e, kurių krizės na, atsiduria tam tikrojame pavojime, kad pavojoje, kad apie jas gali būti pamiršta. Tačiau Man atrodo, kad šiuo metu Kolumbija yra vienas iš tų pavyzdžių ir tų valstybių, kuri yra komisijos e, sąraše ir kurios nėra pamirštos. Galbūt aš nelabai aiškiai išsireiškiau, bet vis, visų krizių, visų uh, valstybių susiduriančių su nelaimėmis, na, sunku paminėti buvo jas visas, bet tai nereiškia, kad mes e, pamiršome tuos regionus. Tie klausimai bus nebejotinai aptarnami platesnėme lygmenyje, e, kalbant apie diversifikavimo klausimus ir kitus dalykus. Kalbant apie Kiniją, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad Na, man šiek tiek keista atsakinėti į šį klausimą. Jūs tikriausiai suprantame, kad vystimosi tai, taryba uh, E, laikosi ponios Ašton vyriausiosios įgaliotinės nustatytų rekomendacijų ir tikriausiai tas klausimas turėtų būti adresuojamas ją, ja, ji galėtų jį tiksliau atsakyti. Ir manau, bei tikiuosi, kad jūs jį, tą klausimą ir iškelsite ir pateiksite vyriausiai įgaliotiniai. Aš pats galiu tik tai išreikšti nacionalinę nuomonę ir jokių būdų negaliu kalbėti tarybos vardu. Uh, Jeigu jūs domintų nacionalinę poziciją, galėčiau ją pateikti. Uh, non, non, mais, oui, mais il n'a pas répondu sur le Sahara. Dėl, dėl Saharos dar, dėl vakarų Saharos dar nebuvo atsakyta į klausimą. Vakarų Sahara. Hmm? Uh, to be very Na, visiškai atvirai, aš tikriausiai praleidau tą klausimo dalį, kuri buvo susijusi su vakarų Sahara. Na, atsiprašau, negaliu atsakyti į tą klausimą, kurio negirdėjau. Jeigu jūs būtumėte toks malonus, galbūt galėčiau jūsų paprašyti pakartoti tą klausimą, kad galėčiau jums atsakyti jį. E, quisiera decir... Ir ponas Noiser irgi dirba su šia tema. Taigi, vakarų Saharos tema tai buvo anksčiau. Mm, Ispanijos kolonija dabar kontroliuoja Maru, Marokas ir ten yra labai sėtinga situacija. Ten yra šimtai tūkstančių žmonių, kurie gyvena e, stovyklose, Alžyre, labai daug pabėgėlių, labai sėtinga situacija. E, jie nesprogdin, atrodo, kad jeigu ne, ne, nesproksta bombos, nėra teroristų, mes pamirštame tą problemą, bet iš tikrųjų ten padėtis yra labai bloga, ten yra pažydžiama žmogaus teisės, ten humanitarinė padėtis yra labai bloga ir tarptautinė pagalba labai stipriai sumažėjo. Ispanija anksčiau ypatingai daug skirtavo dėmesio šiai problemai, o dabar e, Ispanija Ispanija mažiau skiria e, dėmesio, mažiau skiria pagalbos, taigi labai bijau, kad tai bus viena iš didž, vienas iš didžiųjų pamirštų konfliktų. Todėl, germas viceministrė, norėčiau, kad nebūtų pamiršta vakarų Saharos gyventojų padėtis, jų, e, jų sunki padėtis tose pabėgėlių stovyklose. Uh, then, uh, also I'll have two... Na, toks atsakymas taip pat būtų dviejopas. Kai tai yra susiję su bet kokia humanitarinė pagalba ir arba žmonėmis, kuriems reikia tokios pagalbos, tai nebejotinai tokie klausimai turi būti svarstomi taryboje ir jie bus svarstomi taryboje. Kaip jau sakiau, Europos Sąjunga labai aiškiai pasakė, kad mums rūpi bet kokios krizės pasaulyje. Ir e, nėra tokių, kaip vadinama, pamirštų krizių. Uh, Ir yra tam tikra speciali metodologija, pagal kurią yra vertinamas tas krizės mastas. Man malonu, kad jūs domitės šiais konkrečiai regionais ir, e, ir jeigu kas nors nepamiršta krizių, tai tik nebejotinai tai yra ES. Kalbant apie politinius klausimus dėl tokių padėčių, dėl tokių situacijų, tokie Klausimai, taip, mano nuomonė, taip pat turėtų būti skirti poniai Ashton, e, vyriausiai įgaliotiniai, jį juos galėtų atsakyti geriausia. Ačiū, ponė, pirmin... čia, ponė viceministrė. Per ateinančius šešerius mėnesius, pirmininkavimo mėnesius, e, plėtros komitetas tikisi glaudžiai su jumis bendradarbiauti, kad gautume tinkamus atsakymus į vairius klausimus, e, kurių mes jūsų klausime. Taip pat labai norėčiau dar jūsų paklausti dėl to, ką sakė ponas Mičelas. Europos parlamentas labai atidžiai seka tai, kas vyksta žmogaus teisų srityje. Ir savo pasisakymo pradžioje jūs sakėte, kad jūs labai daug dėmesio skiriate žmogaus teisėms ir tam, kas vyksta ir kas yra susijęs su vaikais, diskriminacijos klausimais, vyresnių žmonių dimis, diskriminacija su įvairiais klausimais Afrikoje, e, homoseksualų klausimais, kurie jūsų Lietuvo, Lietuvoje yra e, e, gan susiduria su gan rimtomis problemomis, o tai Europos parlamente yra nepriimtina. Ačiū Jums už apsilankymą ir linkime Jums sėkmės ateinančius šešerius mėnesius. Merci, Monsieur le Ministre. Au revoir, Madame. Merci. Au revoir. Alors, 11 heures. Okay. Taigi, dabar. Oui. Ah oui, oui, oui. D'accord, on va commencer. Alors, nous allons euh, continuer. Dabar, mėly kolegos, pakvietėme poną Marką Dibiulį kuris yra pasaulinio fondo vykdomojo, vykdomasis direktorius, kuris kalbės apie tuberkuliozę, malariją ir, ir tūkstančiamečio vystimosi tikslus po 2015 metų. Ir tikriausiai žinote, kad pakeitimų bus nemažai, nes komisija nusprendė sustabdyti finansavimą šiam fondui 2011 metais gruodžio mėnesį. Ir kadangi vyksta tokie dideli pasikeitimai, nuo 2012 iki 2016 metų ES bei valstybės narės e, teikia maždaug 50 procentų finansavimo e, e, vystimosi programom susijusiom su sveikata, e, AIDS, tuberkuliozė bei malerija. Tai yra prioritetinės rytis, e, kuriams skiriama daugiausia dėmesio ir kuriams daugiausia dėmesio skiria pasaulinis fondas. Naujoji jungtinių tautų strategija dėl tūkstančmečio vystimosi tikslų po 2015 metų. Taigi, ponai Dibiul, uh, jums skiriama 15 minučių pristatyti šiai temai, pristatyti naujus finansavimo modelius ir naujus jūsų organizacijos tikslus. Jums suteikiamas 10 minučių, atsiprašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už tai, kad skiriate galimybę mums čia atvykti ir ačiū jūsų komitetui už tai, kad e, stipriai ginate e, vystimosi klausimus e, Taip pat norėtume pripažinti, kad komisija ir komisaras Piebalks kuris dalyvavo konferencijoje, jam atstovauja šiandieną ponas Christian Taylor, kuris yra pasaulinio fondo valdybos narys. Norėčiau pradėti nuo antrosios jūsų klausimo dalies. Kokios yra galimybės e, e, spręsti AIDS, tuberkuliozės ir malerijos klausimus, kaip stiprinti sveikatos sistemas, siekiant užtikrinti žmogaus teisės? Na, prieš dviejus metus pradėjome iniciatyvą e, susijusią su moksliniais tyrimais bei epidemio, epidemiologija. Ir į šią iniciatyvą iš ES bei valstybių narių buvo skirta iš tiesų pak, e, tikrai e, reikšmingų investicijų. Mes pripažįstame galimybės kontroliuoti ir įveikti šias lygas, ta galimybė iš ties yra labai e, puiki. Dar labiau žavi tai, kad norint pasiekti šio tikslo, epidemiologija teigia e, epidemiologijos principais reiškia, reikia pirmiausia pasiekti labiausiai pažeidžiamus visuomenės narius, e, kad galėtume šias, gydyti šias lygas. Tie žmonės, kurie, kuriems yra didžiausias pavojus susirgtim šiomis lygomis, AIDS, tuberkuliozė ir man, man, malerija, tai yra e, jaunos moteris, e, vyrai besimylintys su vyrais, e, narkotikus vartojantys žmonės, kaliniai. Per pastaruosius metus mes daug bendradarbiavimo su vyriausybėmis Afrikoje, e, e, Europoje bei Azijoje bei Latino Amerikoje ir stengiamės šį klausimą pateikti per visuomenės veikatos prizmę. Ir stengiamės, kad žmonės kuo daugiau sužinoti apie jų teises. A black plague, HIV AIDS, while expanding the human family and addressing human rights. E, blogoji šios iniciatyvos pusė galbūt yra, kad jeigu nesimsime veiksmų dabar, uh, kai e, ekonomika pradeda atsigauti ir jeigu lauksime, kol tos ekonomikos labiau atsigaus, tai tos lygos dar labiau paplis ir, ir e, vėliau reikės daug didesnių finansinių išteklių joms įveikti. E, ŽIF e, gali sugrįžti daug didesnių mastų. Malerija nebejotinai sugrįž dar didesnių mastų iš karto, nedelsant, kai tik nustosime spręsti e, šį klausimą. Tuberkuliozės protrukiai jau kai kuriuose rytos, rytų Europos valstybėse dabar pastebimi. Ir tuberkuliozė gali išties nebijotinai išplišti už valstybių sienų. Siekiant spręsti šias problemas, mes e, e, e, užsitikrinome 15 milijardų dolerių finansavimą, kuris padės mums įgyvendinti mūsų nu, užsibrieštus tikslus. Taip pat jūs konkrečiai klausėte, ką pasaulinis fondas nuveikė šioje srityje. Europos Sąjungos valstybių ir Europos Sąjungos pagalba mums pavyko pasiekti pokyčių, apie kurius jūs kalbėjote, kurie padėjo mums suderinti ir kitas galimybės. Žiūrint nuo 2015 ir toliau, mes siekime užtikrinti daug, daugiau partnerysčių. E, e, e. Dėl finansavimo modelio, apie kurį kalbėjote, tai jame atspindėtos 21 amžiaus idėjos uh, Tai mm, kalbam ir apie Paryžiaus deklaraciją, kalbant apie partnerystę ir apie sektorius, tai mes e, įtraukiam daug sektorių, įskaitant ir privatų sektorių e, ir siekiame ne tik tūkstantmečio tikslų, bet ir daugiau. E, bendradarbiaujame su jungtiniam tautom, vykdom įvairiausių tarptautinių programų. E, yra įvairiausių organizacijų, privačiau, privataus sektorių organizacijų, vietos vadovai susitinka ir kalba, šviečia žmonės, siekia, kad sveikatos situacija taptų geresnė. E, taikomos tarptautinės sveikatos e, strategijos, nekalbam vien tik apie nacionalinės. Dėl nuspėjamumo, tai ES ir ES šalys dirbo kad e, finansavimas būtų nuspėjamas, kad būtų žinoma, kokio finansavimo tikėtis. Ir kalbam ne tik apie nacionalinės veikatos strategijas, bet apie ES mastą. Valstybės narės turi žinoti, kiek e, bus skiriama lėšų sveikatos sektoriui, e, kad valstybės narės galėtų pasinaudoti pasaulinio fondo lėšomis, kad žinotų, kiek bus skirta. Uh, Dabar e, trečias dalykas, tai mes e, e, kuriame vieną bendrą sistemą, vieną bendrą platformą, kuri šviestų žmonės apie AIDS, tuberkuliozę ir malariją. Į tai finansuoja pasaulinio fondo savo lėšas ir taip pat AIDS, tuberkuliozė, malarija susijusi su daug skirtingų sričių ir lygų. Mes kalbam apie lėtinės ligas, apie lėtinių lygų gydimą ir prevenciją. Ta platforma jau yra sukurta, jau turim sistemą, kuri padeda gydyti lėtinės ligas. Be to, e, dėl pasaulinio fondo investicijų e, daug skiriama lėšų jaunoms moterims e, skatin, dirbs. Tas naujasis fondo modelis veikia visai nesenai, e, bet jau pasiekėme tikrai puikių e, rezultatų. Žinau, kad komiteto nariai vyko į Zimbabvę. Zimbabvė buvo viena valstybių, kurie teikia parašą, parašką pasauliniam fondui. E, taip pat dėl e, visuomenės instituto, pilietinės visuomenės e, instituto buvo pateikta ataskaita, e, kad kalbama apie dvišalį bendradarbiavimą, apie panaši situacija ir Mienmare, kai kurio ten taip pat dirbama su narkotikus vartojančiais asmenimis. E, taip pat, e, kaip minėjau, daug dirbame, kad užtikrintume žmogaus teises. Dar daug darbų liko atlikti, bet jau padarėm nemažai. Da, taip pat rizikos vertinimo sistema jau yra įdėkta. E, sistema labai inovatyvi. E, mes apie ją jau kalbėjome. kalbama, kas, kas bus, e, kokie, kokios rizikos e, kils, jeigu neefektyviai naudosime lėšas. Ir taip pat e, sukūrė naują finansavimo modelį, kuris įsigalios po 2015 metų. Tikimės uh, kad e, valstybės narės e, kovos ne tik su e, trimis šiomis lygomis, bet apskritai kalbės daugiau apie sveikatą, dirbs žmogaus teisų srityje, gins moterų teisės, daugiau dėmesio skirs mokymui ir švietimui, nes moterims bus suteikiama daugiau teisių visuomenė po 2015 metų. Taigi ne tik kovosime su trimis lygomis, bet ir sieksime, kad būtų užtikrinamos žmogaus teisės. E, tikimės dirbti su valstybė, ES valstybėmis narėmis ir įgyvendinti pasiekti šių tikslų. Dėkoju. Merci beaucoup. Ačiū labai. E, Ar kas nors norėtų pasisakyti? Iš tiesų pranešimas buvo labai įdomus. Pone Mičelai? Ačiū, pirmininkė. Lytinės ir reprodukcinės sveikatos srityje. Na, aš esu tas, kuris balsuoja už visas iniciatyvas šioje srityje. Tikiuosi, kad švietimas e, šioje, moterų švietimas šioje srityje bei šeimų švietimas. Norėčiau, kad tai tie klausimai būtų skleidžiami pasitelkus holistinį požiūrį, kadangi aš manau, kad kitaip ši kova e, tarsi lieka tokia nelabai prasminga praktinė prasme. Gal galėtume sužinoti, kalbant apie, apie šias lygas, apie AIDS, tuberkuliozę ir malariją. Tarkim, Indijos atveju, ar Indijos aukščiausiasis teismas, kuris priemės mm, e, e, nutartis kai kurių farmacijos bendrovių atžvilgių, teigia, kad vaist, vaistai, vai, e, medicinės priemonės ir toliau buvo tiekiamas žmonėms, kadangi jiems e, jų e, reikia. Ar tai kelia problemų? Dar vienas klausimas, kurį norėjau paklausti apie neužkrečiamas lygas. E, pranešėjas minėjo šios dalykus. Dauguma žmonių, kurie miršta dėl neužkrečiamų lygų, tarkim, pavyzdžiui, žmon, mo, moterys mirs, miršta dėl infarkto ir tas skaičius tų moterų, kurios miršta nuo infarkto, yra išties atrodo astronominis lyginant su kitomis mirčių priežasti, priežastimis. Ir tarkim, šie klausimai ne, nesulaukia tokio dėlio dėmesio kaip kiti. Nežinau, kokios to priežastys, bet tarkim, atsižvelgiant į mirčių skaičių nuo neužkričiamų lygų, Ir jeigu nupieštume kokį nors grafiką, tai pamatytume, kad tie skaičiai, kurios, tie skaičiai, rodantis, kiek moterų miršta nuo, tarkim, infarkto, būtų didžiuliai. Tai kodėl šis klausimas nesulaukia tokio pat dėmesio pasauliniu lygmeniu? Galbūt vertėtų mm, pasvarstyti apie prioritetų perskirstimą. Ačiū Jums už pranešimą. Ačiū. Ar komisija norėtų e, išreikšti savo nuomonę? Ponas Kristian Schmidt. Ačiū, ponė pirmininkė. Esu Kristian Schmidt, esu e, Europos komisijos valdybos narys e, pasaulinėme fonde. Ket... Liepos ketvirtą paskutinio valdybos sustikimo metu Kolombe buvo pas Mūsų nuomonė, pasaulinis fondas pasiekė išties įspūdingų rezultatų nepaisant to, kad komisija nusprendė sustabdyti finansavimą prieš dviejus metus nuo to laiko. Mes ir vėl įtikinti reformų, vykstančių reformų nusprendėme vėl prisidėti finansiškai prie šio fondo. Ir fondas iš esmės e, veikia pagal e, subsidijų valdymo sistemą. Dabar jis e, e, parengė naują finansavimo modelį, kuris, man atrodo, yra daug veiksmingesnis valstybių lygmenių ir padeda geriau spręsti minėtų lygų plėtimo klausimus, valdymo klausimus. Kaip ponas Mičelas e, e, minėjo apie tas neužkrečiamas lygas, man atrodo, kad pasaulinis fondas neturėtų būti atskira, izoliuota priemonė, ji turėtų būti integruota priemonė, kuri e, padėtų užtikrinti visas paslaugas ir nesvarbu, ar tai ligoniai būtų sergantis užkrečiamomis ar neužkrečiamomis lygomis. Taigi naujasis finansavimo modelis ir padės fondui tapti e, labiau integruota priemonė, labiau integruota organizacija, o ne tarsi kažkokia izoliuota Ženevoje įsikūrusi institucija. Mm, tai, žinoma, e, mes kalbame ne tik apie tai, kad šis e, fondas būtų skirtamas, skirtas vien tik toms minėtoms trims lygoms ir su jais susijusiams klausimams spręsti. Na, norėčiau taip pat dar patvirtinti ir pono pie, komisijos nario Piebalks e, nuomonę, kad m, manome, kad e, esamos tendencijos yra gan aiškios ir nuo 2014 iki 2016 metų komisija vėl skiria finansavimą ir stengsis išlaikyti tą finansavimą bent jau mm, tokiame lygmenyje, koks jis yra dabar, tai yra 30 milijonų eurų. Mm, skiriama. Norėčiau baigti pasakydamas, kad naujoji fondo vadovybė iš tiesų puikiai pradėjo įgyvendinti tą reformą ir naują finansavimo alternatyvą. Pone, ponė Kortes, ar jūs norėtumėte taip pat pasisakyti? Jau žinote, kokia yra mūsų nuomonė dėl pasaulinio fondo darbo. Tiesiog dar kartą noriu pabrėžti tą, ką jau visi žinote. Žinome, kad jūs vykdote labai naudingą puikų darbą. Manau, kad šitą darbą turi paremti komisija, kaip ir remia. Taip pat ir valstybės narės turi paremti, nes tai yra darbas, kurio rezultatai yra labai svarbus ir kurį reikia e, e, toliau vykdyti. Tokia yra mūsų pozicija. Tiesiog norėjau, kad jūs ją žinotume, tikriausiai jau žinote. Manau, kad jūs vykdote labai teigiamą darbą e, tiem žmonėms, kurie Afrikoje serga nuo baisiomis lygomis. Ačiū. Ponas Lizar. Nizar. E, vielen Dank auch den Vertreter des Global Fund. Ačiū. Dėkoju ir pasaulio fondo atstovui už pristatymą. Jisai labai aiškiai išdėstė, kokios yra šio fondo darbo perspektyvos, kaip veikia šis fondas kovodamas su tomis trimis svarbiausiomis lygomis. Pasaulio fondas turėtų e, didžiausią dėmesį kreipti būtent į šią sritį. Tai yra tokia situacija, kai e, viešieji ir valstybiniai e, donorai kartu sukūrė strategiją, bet tą strategiją perkelti į nacionalinį lygmenį, būtent šis darbas reikalingas, būtent čia reikalinga pasaulio fondo perspektyva. Iki 2016 yra ta perspektyva sudaryta, bet reikia ir toliau donorų, ypač valstybių narių donorų. Yra valstybių kurios užšaldo e, lėšas arba jas netgi stipriai sumažina. Kokią strategiją pasaulio fondas žada taikyti toms šalims, kad būtų surinkta daugiau lėšų? Vokietija 200 milijonų yra užšaldžiusi. Prancūzija ir toliau yra pirmoji iš donorų. Italija atrodo, kad gali iš viso atsisakyti prisidėti. Taigi labai svarbu, kad valstybės narės kuo e, aktyviau dalyvautų šioje strategijoje. Ir taip pat reikia kalbėti apie privačius fondus kiek jo privatus fondai galės prisidėti prie pasaulio fondo, kiek galės prisidėti lėšomis, finansinis lėšomis. Mūsų renktose susitikimuose kartu su ACP asamblėjos šalimis visada kalbame apie pasaulio fondo puikų veikimą ir galimybės šio fondo, nes visą laiką turime pabrėžti, nes ne vis visi tų šalių delegatai žino pakankamai apie pasaulio fondo e, tinkamą veikimą. Buvo pateikti du pavyzdžiai. iš kurių matyti, kad pasaulio fondas veikia labai gerai, tai Zimbabvė, vakar apie tai kalbėjome, apie, arba Miemaras. Čia pasaulio fondas turi galimybę, kurios ES neturi, todėl reikia iš visų e, jėgų laikytis tų galimybių, jų neatsisakyti. Ačiū dabar žodis ponui e, Marko Dibulio, kad jisai galėtų atsakyti, apibendrinti. Ačiū. Ačiū už puikius klausimus. Pradėsiu nuo pradžių, ponas Mitchell. TED iniciatyvą. Mes laikomės tarptautinės teisės ir visi mūsų pirkimai yra e, medikamentai, perkame pagal tarptautinės teisės normas, e, tarptautinės e, įmonės kuria naujus vaistus ir kai kurios šalis yra sunerimusios, dėl to yra nesu visais pasirašyta bendradarbiavimo ir prekybos sutartimis, sutartys, bet net ir tose šalyse, kurios su kuriam nėra pasirašytos sutartys, galima su jomis dirbti ir pirkti vaistus. Neužkrečiamos e, lygos, tai yra svarbus dalykas. Bet e, živ ir toliau yra labai svarbi moterų mirties priežastis e, skurdžiose šalyse. Tuberkuliozė irgi yra nešių moterų ir mažų vaikų lyga, didelė lyga. Afrikoje pirmiausiai e, živ, malerija ir tuberkuliozė yra svarbiausios lygos, nes ne, neišeina kurti ekonomikos augimo, jeigu miršta tiek jaunų žmonių. Žinoma, su senų žmonių lygomis irgi reikia kovoti, bet iš principo senėjame ir pradedame sirgti. Labiausiai reikia dirbti su tomis lygomis, kurios, dėl kurių miršta e, motinos, tėvai, mokytojai, statytojai. Žodžiu, tie žmonės, kurie e, būtent ir kūrė e, ekonomiką, taip pat ir malerija malerija, nešių moterų malerija. Kaip pana Šmitas sakė, e, turime tą naują požiūrį, naują finansavimo modelį ir pirmą kartą mes dirbame su šitomis lygomis, turime tą naują platformą, kuri gali būti naudojama. Ir pavyzdžiui, e, E, gimdos kaklelio e, vėžys, e, dėl kurio miršta tiek daug moterų Afrikoje. Taigi mes ir tam skiriame labai dėlį dėmesį. Kaip pana Šmitas sakė, dabar turime pagrindinę tą infrastruktūrą, pagal kurią galime dirbti. Ponas Kortes Lastra, ačiū Jums už komentarus. Mes džiaugiamės Jūsų palaikymu, Jūsų um, kolegų palaikymu, Europos parlamento palaikymu. Mums tai tikrai labai svarbu. Svarbu turėti Jūsų palaikymą. E, dėkoju už tai. Taip pat norėčiau padėkoti už komentarus. Manau. Mes ir anksčiau esame susitikę ir tikrai džiaugiuosi Jūsų palaikymu jau, jau kuris laikas e, kaip e, dirbti su šalimis. Reikia daryti tą, ką padarėme tai dabar. Sakyti, kad tai yra istorinė galimybė, kad e, dirbame su žmogaus teisė, teisėmis ir kad langai, duris gali greitai užsidaryti. Ir jeigu nesuvaldysime epidemijų, tai neturėsime kitos galimybės. Ir, ir praktiškai prarasime mūsų kartos galimybę sukontroliuoti šias lygas ir mokėsime už šitą klaidą labai ilgai. Taigi, kaip mano vienas kolega sako, arba sumokėk dabar, arba mokėk kiek amžinai. Taigi yra, tai yra geras apibendrinimas. Taip pat e, reikia nepamiršti tų šalių, kurias jūs minėjote, e, pritraukti naujų donorų į mūsų pasaulio fondą. Jūs kalbate ir apie bendrą atsakomybę mes į ES kreipiamės ne tik tai dėl papildomų lėšų, bet ir dėl kitų dalykų. E, pirmiausiai mes kreipiamės ir į Afriką, Afrikos valstybės narės prisideda ir matome, kad labai stipriai prisideda Afrikoje prie kovos su živ e, galbūt jų netiek daug buvo, padidėjo lėšos skirtos malarijai ir tuberkuliozijai, bet irgi padidėjo ir mes ieškome būdų, kad pačios šalis prisidėtų daugiau. Jos supranta, kad negali ES prašyti didesnių lėšų, jeigu pačios neskiria daugiau lėšų. Taip pat supranta, kad ekonominio augimo nebus, jeigu tiek jaunų žmonių mirs nuo tuberkuliozės, malerijos ir živ. Taigi Afrika tikrai jau stiebėsi. E, G8 šalis naujai įsitraukė į šitą e, darbą dirbame investuodami kartu tose šalyse, e, sritise, kurios jums svarbios, nes svarbiausia yra tas investicijos, kurios duoda rezultatą. Jūs kalbate apie privatų sektorių, privatų e, finansavimą. Mes su, su privačiu sektoriumi dirbame atsargiai, pavyzdžiui, Tanzanijoje Coca-Cola. Uh, kasgi geriau galėtų tą darbą padaryti negu Coca-Cola. Taigi mes iš tikrųjų dirbame su įmonėmis, yra įmonių, kurios tiesiai prisideda e, per Product Red iniciatyvą, ten šimtai milijonų eurų yra surinkta ir tikimės daugiau e, prisidėjimo. Taip pat mes dirbame mūsų, mes surinkome 65 milijonus dolerių per e, metus iš, iš individualių donorų. Taigi, Taigi mes tos 15 milijardų neprašome iš vieno šaltinio, mes padaliname tą atsakomybę, bet žinoma, kad didžioji dalis tų lėšų ateinančiam ciklui bus iš pačių svarbiausių pagrindinių donorų. Ir tikimės, kad iš kitų šaltinių visgi prisidėjimas irgi padidės. Jūs iškelite labai svarbus klausimus ir aš Jums už tai dėkoju. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Šmitui už komentarus. E, už jo palaikymą. Buvo puiku dirbti su ponu Šmitu ir ponu Taylor. Ir komisaras Piebalks irgi labai daug prisidėjo. Taigi norėčiau tiesiog padėkoti komisijai, padėkoti už puikius klausimus jums. Taip pat norėčiau paminėti Sveną Robinsoną iš Kanados kuris anksčiau buvo, e, su kuriuo tikriausiai daugumą jūsų esate seniau dirbę. Taigi, ačiū. Merci beaucoup pour, euh, pour cette... Dėkoju už pristatymą, dėkoju, kad atvykote į mūsų komitetą. Linkiu kuo didžiausios sėkmės siekiant tikslų. Kolegos mūsų Komiteto nariai 11-14 balandžio vyko į misiją. Delegacijai buvo keturi nariai - Koster Lastra, ponas Santiago. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Kortes Lastro. Atsiprašau, kad neteisingai ištariu pavardės, kas čia man šiandien atsitiko. Tai dabargi suteiksiu žodį ponui Koster Lastro, kad pristatytų vizitą. Ačiū. Mūsų tikrai nedaug, bet e, visgi pristatysiu mūsų vizitą. Taigi, iš tiesų man buvo garbė būti delegacijos pirmininku Kolumbijoje ir e, koordinatorių nustatytas temas aptarėme, tai ir vertinimas, e, žmonių perkelimo situacija, žemės nusavybės problema. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už bendradarbiavimą Katerina Augustin, Santiago, mes visi puikiai dirbame, norėjau padėkoti ir mūsų komiteto sekretoriatui ir taip pat visiems kitiems, kurie prisidėjo ruošiant e, šią programą labai sudėtingomis aplinkybėmis. Per pastaruosius dešimtmečius Kolumbijos piliečiai e, patyrė e, labai daug skriaudų dėl e, konfliktų ginkluotų konfliktų. Kita vertus, šitas vizitas įvyko tame, tada, kai vyksta taikos dėrybos tarp vyriausybės ir FARC. Tačiau vis tiek neteisėtos ginkluotos grupuotės nenurimsta ir pagal jungtinių tautų informaciją šita situacija turi dramatiškų humanitarnių pasiekmių e, gyventojams, tai pabėgėliams, perkeltiems žmonėms. Žmonėms. Ir taip pat e, žmonių paslaugų, prekių judėjimui. E, Kolumbijoje mūsų darbo tvarkė buvo labai įtempta su viceministė ministrė, su įvairiais ministrais mes susitikome, taip pat su uh, žemės reikalų skyriumi, su aukų skyriumi, taip pat ir su e, atitinkamais jungtinių tautų atstovais susitikome ir su jungtinių tautų pabėgėlių e, įpareigoto asmeniu. Taip pat mes buvome stovykloje Kali, Santander de Kilačiau, kur susipažinome su vietiniais mm, žemdirbiais, su NVO, su aukomis, e, aukų organizacijomis ir su atitinkamomis mm, vietinės valdžios institucijomis. Norėčiau pasidalinti svarbiausiamis išvadomis e, po šio susitikimo. Pirmiausia, e, Kolumbijos vyriausybė įgyvendina labai ambicingą reformų programą, kovodama ir su konflikto pasiekmėmis, bet ir kovodama su nuolatiniu skurdu, nedarbu nedarbų ir neligybę, e, stiprindama žmogaus teisės ir gerinama humanitarinę situaciją. Mūsų delegacija labai to džiaugiasi. Santos vyriausybė E, nori, kad Kolumbijos vaidmuo tarptautinių regioninių lygmenių būtų stipresnis, e, nori stiprinti e, priekybą ir kitus, kitas rytis. Mes, kaip ir kiti užsienio stebėtojai, džiaugiamės šią reformą ir manome, kad dėl šios reformos susikūrė tinkama aplinka taikos dėryboms. ES parama taikos procesui ir humanitarniai situacijai yra e, pripažinta ir, ir už ją dėkoja visas suinteresuotos šalis. 2007-2013 metų mes skyrėme 160 e, milijonų eurų. Mūsų delegacija taip pat turėjo galimybę pabrėžti, kad Europos parlamentas e, nori toliau dvišaliai bendradarbiauti su Kolumbija. Ekvadoru ir Peru. Taip pat mes pareiškėme, kad tikimės e, strategijos e, kai bus e, po truputį nutraukiama pagalba toms šalims, kurios atstoja pačios Ankovo. 2011 metų įstatymė yra numatyta įvairiausios kompensacijos formos. Ir Ekonominė kompensacija prieiga prie sveikatos ir švietimo sistemų tenais yra numatyta, kai bus gražintos žemės šalies viduje perkeltiems žmonėms ir kaip bus užimtos tos žemės, kurios buvo neteisėtai užimtos e, ginkluotų pajėgų, ginkluotų grupuočių. Nu, 12 metų pradžioje buvo pradėtas įgyveninti šitas įstatymas ir jisai bus įgyvendinamas keletą metų, 10 metų. Mes kalbėjome apie šitą įstatymą ir kai kurie mūsų partneriai mano, kad šis konfliktas e, ir tos grupuotės yra labai didelė kliūtis šiam procesui. Panašu, kad reikia logistikos ir, ir saugumo atitinkamos infrastruktūros e, kuriuose dalyvautų vietos valdžios su, suburti civiliai, kurie būtų atsakingi už humanitarinės pagalbos teikimą, e, registruotų skundus, o kartais netgi ir e, vykdytų kriminalinius tyrimus. Dauguma e, tų valstiečių, kurie buvo išvaryti iš savo žemių, dabar gyvena miestuose ir greičiausiai negryš į savo žemę ir jie gyvena nežinioje ir trūksta ir socialinių tinklų, ir infrastruktūros organizuotų nusikaltim, nusikalstamumo ir narkotrafikantų, nark, narkotikų prekeivių. E, e agresija prisideda prie labai mm, sudėtingos situacijos ir ten kyla labai daug ateities iššūkių. Kit, bet vis tiek Kolumbijos vyriausybė mano, kad mm, E, šitas naujas įstatymas, žemių gražinimo įstatymas yra labai svarbus. Vyriausybė taip pat mano, kad e, įstatymas 1448 yra sudėtingo teisingumo proceso dalis. Jie pripažįsta, kad viduje ne, kad ne, viduje nevyksta ginkluotas konfliktas, Norėčiau pabrėžti, kad nepaisant skirtingų nuomonių dėl šio įstatymo taikymo, dėl e, laikotarpio, per kurį bus tas įstatymas taikomas, mūsų e, delegacija mano, kad e, toksai, tokia teisinė bazė yra tinkama priemonė rasti sprend, šio socialinio ekonominio konflikto sprendimą. Dar norėčiau e, pasidalinti keliais, keliais, keliomis pastabomis. Reikia e, išlaikyti dvišalį bendradarbiavimą su Peru, Ekvadoru ir e, Kolumbija ir toliau įgyveninti e, vystimo priemonę. Taip pat reikia paremti Kolumbijos taikos procesą taip pat e, paremti kovą su priekyba narkotikais ir kokaino gamyba, taip pat e, paremti e, taikos laboratoriją, stiprinti vietinės valdžios institucijas, NVO, piliečių, pilietinės visuomenės organizacijas, žmogaus teisų gynimo organizacijas, ypač tose zonose, kurios nukentėjo nuo ginkluoto konflikto. Taip pat išlaikyti humanitarinės pagalbos teikimo lygmenį per ECO, e, taip pat e, e, dirbti per jungtinės tautas ir dvišališkai su donorais, taip pat tęsti ES ir Kolumbijos dialogą dėl žmogaus teisių ir e, garantuoti, kad ES neskiria lėšų e, projektams tose žemėse, kurios yra e, atimtos iš jų savininkų ir kur yra e, pažydžiamos žmogaus teisės. Taip pat sekti ir atlikti vertinimą Kolumbijos ir ES priekybos sutartį, būtent tas ten, kur kalbama apie e, darbo vietas, klimato keitą ir žmogaus teisės. Apibendrinant, manau, kad e, ši kelionė buvo labai svarbi, labai naudinga ir, kaip sakiau, pačia rašiau ataskaitoje, mes ne tik tai dirbome pagal labai griežtą įtemptą darbo atvarkę, bet mes ir e, patys pamatėme, kai, koksai darbas yra dirbamas e, Kolumbijoje, pamatėme, kokia yra e, Kolumbijos situacija, žmogaus teisų situacija ir kaip ta šalis e, priima humanitarnę pagalbą. Taigi manau, kad e, mūsų susitikimai su ES ambasadoriais ir su atitinkamais E, su žmonėmis atsakingais už vystimą į bendradarbiavimą iš valstybių narių. Galiu pabrėžti, kad visi, visi be išimties pasisakė už stiprų darbą bendradarbiavimo srityje tarp ES ir Kolumbijos ateityje. Ačiū ir laukiu jūsų klausimų. Merci, monsieur Cortés Lastra, pour cette... Euh, Dėkoju ponui Cortesui Lastra, dabar ponas Fis paprašė žodžio. Ačiū pirmininkė. Mažai ką galiu pridurti prie to, ką pasakė ponas Ricardo Cortes. Aš visiškai pritariu tam, ką jisai išdėstė. Galėčiau pasakyti, kad iš visų kelionių, kurias e, esu vykęs kaip Europos parlamento delegacijos narys, ši kelionė buvo pati įtempčiausia, daugiausiai susitikimų buvo numatyta, turint galvoje, kiek mažai dienų mes ten buvome, mes tikrai labai daug dirbome ir neturėjome nie minutės atsikvėpti. Tai tikrai buvo labai naudinga kelionė, labai įdomi kelionė. E, norėčiau, kad e, apie 6 milijonus e, perkeltų žmonių mes kalbame. 6 milijonai žmonių, kurie turėjo bėgti iš savo gyvenamos vietos dėl dėl to konflikto, kaip sakė ponas Kortas Lestra, bėgo nuo FARC, bėgo nuo kitų ginkluotų mm, grupuočių. Dabar e, vyriausybė derasi su FARC ir atrodo, kad bent jau žemdirbystės e, klausimai buvo išspręsti, kiek už esmėnesį reikia toliau sekti, kaip kokios įtakos turės uh, E, šitie sprendimai žemės perskirstimui. Įstatymas yra geras, bet jį gyvendinti nėra lengva, kaip ir Ricardo Kortes sakė, daug šeimų jau daugiau negu 20 metų gyvena miestuose ir jiems grįžti į savo žemę tikrai nėra lengva, ypač jų vaikams. Jie e, neturi tokių pagrindinių, nepatenkinti pagrindiniai poreikiai tokie kaip geriamas vanduo, sveikata. E, E, švietimas ir taip toliau. Ir jeigu jie grįš į savo anksčiau užgrobtas žemės, jie negali tikėtis geresnio gyvenimo, geresnės gyvenimo kokybės. Ir reikia pabrėžti, kad kartais pagrindinės problemos kyla ten, e, kur e, yra nelegalių kasyklų. Ir ir būtent dėl tų kasyklų e, negalima sugražinti žemių jų, jų teisėtėms e, savininkams, nors pagal įstatymą jos turėtų būti sugražintos. Taigi pabrėšiu dar kartą, kad tikrai buvo labai įdomi e, kelionė ir mūsų delegacijos pirmininkas puikiai viską apibendrino. Merci beaucoup. Je... Dėkoju už pasisakymą, o dabar žodį suteiksiu Nikola Mai iš SEAE. E. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju nariams už ataskaitą kurią pristatė, mes gavom ir raš, raštu pateiktą ataskaitą, mes ją perskaitėm, jūsų rekomendacijos tikrai susijusios su išorės veiksmų tarnybos rekomendacijomis. Turbūt reikėtų paminėti, kad e, dialogas apie žmogaus teisės turėtų vykti intensyviau. Mes apskritai pirmą kartą e, Birželio 17 e, kalbėjome apie tai čia Briuselėje, ES lygmenių, kalbėjome apie problemas Kolumbijoje, E, kalbėjom apie karinės grupuotės, e, kalbėjom apie e, moterų, vaikų, žmogaus teisių, gynėjų situaciją. Mes žinome, kad žmogaus teisėms kyla nemažos problemos šalyje ir išorės veiksmų tarnyba dirba Lotynų Amerikos lygmenių. Mes rengiam pasiūlymus Tačiau šiuo konkrečiu Kolumbijos atveju tai tikrai yra didelis iššūkis ir e, tikrai e, Kolumbijai bus taikoma daugia šalė programa, kurią tikrai reikėtų e, tęsti, reikia vykdyti finans, bendradarbiavimą ir per kitą finansinį laikotarpį. Dėkoju. Dėkoju, sako pirmininkė, ar komisija norėtų žodžio. Tuomet e, žodis e, suteikiamas ponui Lastra, jis pateiks išvadas. Ačiū, norėčiau padėkoti kolegoms, kurie pasisakė, taip pat e, ir EIVT. Norėčiau pabrėžti keletą klausimų, kurie, manau, yra svarbus. Pirma, mes vykome į konflikto zoną, mes vykome ES taikos laboratoriją. Tai yra vienas iš projektų, kurį ES dabar finansuoja Kolumbijoje. Tas, ta laboratorija veikia labai gerai, mes įsitikinome ir mes buvome prie sienos e, prie sienos, kur vyksta konfliktas su FARC. Antra, manau labai svarbu pabrėžti vieną iš problemų, uh, kuri, kuri Kolumbijoje gali sustiprėti saugumo srityje. Dabar vyksta taikos dėrybos, bet kita vertus dabar yra, dabar stiprėja e, nusikalstamos grupuotės, kurios, kaip ponas Fisas sakė, E, prisideda finansuodamos prie nelegalias kasybas ir narkotikų priekybą. Ir dėl to e, kyla labai dėlis nesaugumo jausmas e, visoje Kolumbijoje. Anksčiau dabar tie visi kariškiai, kurie tie visi kariškiai dabar tiesiog perėjo į nelegalią kasybą ir į prekybą narkotikais. Ir tai bus viena didžiausių problemų, su kuria susidurs Kolumbija. Pirmiausia, jie turi tas taikos dėrybas, sprendžia šitą problemą, bet kyla labai dėlė problema, kurią jie tikisi išspręsti vėliau, bet jinai bus tikrai labai dėlė. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, kurį reikia pabrėžti, tai būtent žmogaus teisų gynėjų darbas. Tai yra žmonės, vietiniai žmonės iš mm, iš tiesiog vietinių gyvenviečių ku, ir, ir būtent jie gali perduoti informaciją apie konfliktus, apie žmogaus teisų padėti vyriausybei, nes jie būtent aukoja savo gyvybę, jie rizikuoja savo gyvybę. Mes sus susitikome Santanderde Kilečiau su vienu tokiu žmogumi. Pavyzdžiui, Santanderde Kilečiau yra labai daug per dieną, labai, neatsiprašau, ne per dieną, per, per savaitę, labai daug nužudoma tokių e, te, e, žmogus teisų gynėjų. Ir mes susitikome su žmonėmis, kurie e, buvo nukentėję ir kurie prašė mūsų pagalbos, pagalbos kovojant už žmogaus teisės ir jų darbas tarptautinėje bendruomenėje yra nematomas. Ir kai mes čia dabar kalbėjome apie žmogaus teisų gynėjus, mes dažniausiai galvojame apie e, svarbiausias NVO, kurios yra matomos, bet šitie žmonės rizikuoja savo gyvybę. Šimtai tų savanorių, kurie e, konfliktų zonose e, vykdo labai sunku ir pavojingą darbą. Ir taip aš irgi manau, kad reikia kuo daugiau kalbėti apie struktūrinį dialogą, kurį e, ES su Kolumbija užmetė žmogaus teisų srityje, kad matytumėm ir tai, ką nuveikėme, ir pažangą, ir tai, kas mums yra dar prieš akį. Ačiū. Merci beaucoup. Le prochain... Dėkoju. Kitas mūsų darbo tvarkės klausimas yra pasiruošimas 2014 e, metų biudžeto paruošimas, tai ponas Lastra yra atsakingas, jam suteikiamas žodis. Trabajo, pero, <laughs> pero estamos pocos. Šiandien man tikrai kliūna labai daug darbo, bet mūsų šiandien yra nedaug. Tai labai svarbus labai svarbus e, darbas mūsų komitetui ir e, Žodžiu, perikime prie klausimo. Pirmininkė, manau, prieš savaitę mes gavome komisijos pasiūlymą dėl 2014 metų ES biudžeto ir turiu labai daug klausimų komisijai. Po truputį išvardinsiu juos. Šis pasiūlymas E, jame yra e, biudžeto eilutės visiškai perorganizuotos ir manau, kad jame yra daug klaidų e, komentaruose. Tose koment... Tie pakeitimai, vykdant pakeitimus nebuvo biudžetas palygintas su dabartiniu ir praeitų biudžetu ir manau, kad padaryta tai yra neskaidriai. Šio biudžeto pasiūlymo 14 metams projekte buvo su, sujungtos kai kurios eilutės, buvo sumažintos kai kurios lėžos ir čia kyla labai daug klausimų, kaip jau sakiau, ir tikiuosi, kad komisijos atstovas galės atsakyti. Kalbant apie bendras sumas, dėja šiame e, pasiūlyme siūloma, e, šiame pasiūlyme yra sumažintos lėšos beveik visur. Kaip žinome, tai labai neprisideda prie mūsų didelių iššūkių, su kuriais, kuriems turėsim tikti, teikti pagalbą. Pavyzdžiui, vystimo e, pagalbai 12,6 procentais yra suma, sumažintos lėšos. E, humanitarinė pagalba 4,6 daugiau įsipareigojimams, bet 4,4 procentų mažiau mokėjimams. Ir čia kyla klausimas, kodėl šitaip stipriai buvo sumaž, sumažinta įsipareigojimams ir kaip žadame mes e, tvarkyti su, tomis, su ta situacija, su kuria susidurėme dabar ir neturėsime pinigų humanitarniai pagalbai. Džiaugiamės, kad e, e, pagalba ypatingais atvejais yra didesnė nuo 264 iki 297 padidinta įsipareigojimams, taip pat ir mokėjimams yra padidinta. Horizontaliems klausimams e, buvo sutrauktos kelios eilutės ir taip pat yra atskiros geografinės ir teminės eilutės ir jos buvo sutrauktos į valdyseną ir į kovą su skurdu. E, tokias eilutes manau, kad komisija. Komisija mano, kad čia yra geras pasiūlymas, bet man atrodo, kad Taip mes nusižengėme e, skaidrumo principui, nes bus labai sunku ir kelti prioritetus ir e, įvertinti, kaip tie prioritetai buvo įgyvendinti. Taip pat prašau e, narių, kad pristatydami šitas, šitos pasiūlymus, šitos pakeiti, kad skirdami, teikdami pakeitimus, atkreiptų dėmesį į, į tas pagalbos, kurios buvo išbrauktos. 20 procentų pagalbos turi būti skirta mokymams arba kad e, pagalba bus susieta su um, komunikacija ir e, kad nebus atsižvelgta pakankamai į parlamento darbo tvarkę vystimo srityje. Kalbant apie apie analizės sritį, pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad lėšos skirtos Latino Amerikai buvo stipriai sumažintos, bet nerandu aiškaus atsakymo ir norėčiau, kad komisija atsakytų, kuriuose sritise yra sumažinamas finansavimas ir ar nenukentės pagrindiniai tikslai ir kiek atitinkamų valstybių vyriausybės gali imtis daugiau atsakomybės ir kiek iš tikrųjų jos imsis tos atsakomybės, kalbant apie e, pastebėjimus kodėl ten nekalbama apie e, pilietinės visuotinės, visuomenės stiprinimo ir NVO stiprinimo, kad galėtų e, stebėti ES investicijas ir pagalbą ir kodėl nėra parašta, kad 20 procentų turėtų būti skirta pagrindiniam socialiniam reikmėm. Kalbant apie Aziją, komisija siūlo 13 e, metais, lyginant su 13 metais padidinti biudžetą, bet nėra išskirta, kiek bus skiriama Afganistanui Afganistanui, tikiuosi, kad bus atskira eilutė Afganistanui. Taip pat šiame kontekste nėra nieko nurodyta apie Birma, Birmą, Mianmarą, o čia reikėtų nurodyti, išskirstyti geografiškai ir norėčiau sužinoti, kodėl komisija nusprendė, kad bendra pagalba Azijai turi būti didesnė, o Latino Amerikai turi būti mažesnė kodėl e, vienoms regionams didėja, kitiems mažėja. Kalbant apie pastabas, kodėl čia nėra kalbama apie teisingą atlyginimo paskirstimą ir kodėl komisija išbraukė tikslą padėti mažiausiai atstovaujamams grupėms, kad ir jos turėtų balsą. Centriniai Azijai skirtoje eilutėje Paskaitėje kalbama apie tai, kad reikia kreipti dėmesį į e, pagalbos sumažėjimą. Jau e, keletą metų yra skiriamas daug lėšų kovai su narkotikais ir kitam e, projektam, bet rezultatų nematome. Pavyzdžiui, Uzbekistane kur yra žaidžiama demokratija ir tenais yra skiriamos ES lėšos, nors šitas komitetas kritikavo tokį skirimą. Dabar 33 procentais bus sumažintas finansavimas įsipareigojimams ir mes, ar mes sugebėsime įgyvendinti pagrindinius vystimo bendradarbiavimo priemonės tikslus e, manau, kad e, negalime tikėtis gerų rezultatų, nes e, dažniausiai pastabose yra kalbama, kad bus e, skiriama finansuoti tam, kad būtų kuriamas darbo vietos, teisingumas ir visa kita, o kai kalbame apie Centrinę Aziją, to jau nebėra. Ir ten, kur kalbama apie pramonę, e, dujų e, eksportavimas iš Centrinės Azijos į, e, į Europą yra vienas iš svarbiausių klausimų, svarbiausių prioritetų čia kalbama ir apie operatorius, ir apie tinklus, ir apie infrastruktūrą. Kita vertus, ES turi aišku priekybinį interesą, bet čia nais apie interesą kalbama, bet kalbama daug mažiau apie tai, kas turėtų būti vystomojo bendarbiajimo centras. Kalbant apie artimuosius rytus, anksčiau tai buvo Irakas, Iranas ir Jemenas, o šitame pasiūlyme neaišku, apie kokius, kokias šalis mes čia kalbame. Ar galėtumėt pasakyti, kokios e, lėšos bus skirtos ir kokiam šalim? E, Pietų Afrikai irgi sumažintas finansavimas e, ir sumažinama švietimui. Taip pat norėčiau daugiau gauti informacijos apie tai. Yra eilutė vadinama vietiniai, e, vietinės viešosios lėšos ir čia aplinkosauka, lyties klausimai, švietimas, žmogaus teisės yra sukrauti į vieną dėžę, kuri yra įvertinta 640 milijonų. Man atrodo, kad gal, galima vadinti tai juodąją dėžę, nes visiškai nėra jokio skaidrumo. Norėčiau gauti daugiau informacijos. Kalbant toliau apie tą fuziją, apie tą su, suliejimą, komisija finansuos e, ne tik tai vyriaus e, viešasias e, programas ir tikiuosi, kad jūs čia turite galvoje tik tai vietinės valdžios. Tai, kad jūs kalbate tik tai apie vietinės institucijas, Čia yra tiesiog yra klaida padaryta. Mokėjimų paskirstimai 5 procentais mažesni negu 2013 metais. Rezervinė pagalba taip pat vaidina labai svarbu vaidmenį. Komisija šią eilutę sujungė ir pavadino humanitarinę pagalbą ir pagalbą maistu. Taip pat pasirengimas nelaimėms. Kai kalbam apie komisijos pakeitimus, tai turėtume daug dėmesio skirti čia. Turėt, turėtume didinti e, lėšas humanitariniai pagalbai, turėtume paskirstyti tas lėšas į tas rytis, kur būtų jos tinkamai panaudojamos, kur būtų padedama pasiekti tikslus. O kai kalbame apie vystojo bendradarbiavimo priemonės, tai mes tik tai perskirstome lėšas. Marža yra 159 milijonai eurų įsipareigojimams vykdyti. Ir tai reiškia, kad mes turėtume papildyti kai kurias vystomojo bendradarbiavimo priemonių eilutes. Mes neturim ne tik atitikti daugiametį finansinį finansinės gairias, bet ir taip pat atsižvelgti į tai, kokios vyksta dėrybos. Mes sutinkam su e, komisijos pasiūlymu už 60 procentų geografinėms programom, 10 procentų pilietinės visuomenės e, organizacijoms ir 5 procentus panafrikos e, organizacijoms. Tačiau yra panašios kategorijos, bet jos netitinka dabartinių biudžeto eilučių, todėl e, tikriausiai turime pakankamai priežasčių, kad būtų sulygintas Azijos e, regionas su Latino Amerika, kaip kad buvo anksčiau. Taip pat e, viskas turi vykti skaidriai ir demokratiškai tos e, eilutės e, turi e, vadovautis vystomam bendradarbiavimo priemonės nuostatomis. Mes turime palikti atskiras eilutes, e, e, neturėtume sujungti, pavyzdžiui, humanitarnės pagalbos su pagalba maistu, turim palikti atskiras eilutes. Manau, kad reikėtų padaryti keletą pakeitimų ir aiškiai nurodyti, kad e, Europos parlamentas yra e, susijęs su vystimo politikos e, vykdymu. 20 procentų turi, skir, turi būti skirta visuomenės paslaugoms, pagrindiniams paslaugoms. Dabar dar keletą žodžių dėl procedūrų. Tikrai gėda, kad turim atlikti visą šį darbą taip greitai. Ir taip yra tik todėl, kad vyko dėrybos dėl, dėrybos dėl mm, daugiamečio plano Viską e, reikia patvirtinti rūpjūčio 28 dieną, dar reikia visus šios dokumentus išversti. Tai pakeitimus turim pateikti ne vėliau negu Liepos viduryje, taigi mums pakeitimams pateikti liko vos savaitė. Tikriausiai e, kitas antradienis jau bus paskutinė pakeitimų pateikimo data tikriausiai reikės parinkti nuomonę, nes paprastai taip elgiamės, bet tai nėra taip skubu. Mes turėtume e, e, ją turėti jau 28 rūpjūčio. Dėkoju, o dabar žodį suteikiu parlamentarams, ponas Gerensas. Dėkoju, ponė pirmininkė matau, kad e, pranešėjas e, pateikė tas pačias pastabas, kurias aš pateikiau prieš porą metų, e, de, kalbant apie šias biudžeto eilutes ir man buvo sakoma, kad nebuvau pakankamai ambicingas. Ir manau, kad būtent šią pamoką ponas Kortesas išmoko. Mano uh, pagrindinė mano pastaba štai tokia. Tie skaičiai, kurie mums buvo nurodyti, aš nematau, kaip galima pakeiti, pakeisti, ką nors kokie e, principai keisis, ar galime e, e, Ar galite nurodyti, kokios valstybės bus išbrauktos iš naudos gavėjų sąrašo? Kitas dalykas, šitas biudžetas priimamas E, ne galutinių dėrybų dėl MFF e, kontekste. Ar jau priim, ar yra susitarimas tarp e, tarybos ir parlamento, padedant komisijai? Mes tikrai turime būti lankstus, kad uh, E, turime lankščiai vertinti e, biudžeto taupimą. Ar, ar galim įsitikinti, kad, kad visgi viskas vertinama lankščiai ir kad jeigu žiūrėtume lankščiai, tai iš tikrųjų mokėjimai bus didesni. Dabar tie padidinimai iš tiesų yra vos labai maži, kosmetiški. Tai galbūt komisija galėtų mums e, atsakyti šį klausimą, kad matytume, ar parlamento dėrybos su taryba e, turi kokios nors naudos, ar, ar mes e, ko nors iš to gaunam ir pasiekiam. mums žmonės vis kalba apie lėšų pritraukimą, bet nereikėtų suplakti tų eilučių ir sumaišyti. Mes turim žinot, kas skirstoma konkrečioms sritims. Manau, kad mums taryba turėtų atsakyti, bet ir parlamentas turėtų pats rasti atsakymą. Jeigu paaiškės, kad iš tiesų taupoma kiekvienoj eilutėje, tai mes turim sureaguoti į rugsėjo mėnesį priimamus sprendimus. Aš tikiu, kad e, Europos parlamentas turi pasiekti naudos, jei, jeigu mums netinka toks biudžetas, tai turim grįžti prie MFF. Kaip teigia pranešėjas, Tai biudžetas visiškai netoks, kokio mes norėtume 2014 metais. Dabar komisijos žodis. <coughs> Merci beaucoup, madame. Ačiū, ponė pirmininkė. Esu Karlo Aiš iš generalinio direktorato atsakingo už plėtrą, biudžetą ir finansus. Pirmiausia, atsakysiu į pono Gerens pastabas. Biudžeto nomenklatūra Na, mes bandėme pakeisti viską, siekiant daugiau skaidrumo. Ir jeigu jums susidarė įspūdis, kad tai ne, to neįvyko, na gaila, mums tada reiškia, nepavyko pasiekti savo tikslų. Tai tiesą sakant, buvo Europos parlamento prašymas teikti tas veiklos ataskaitas, kurias mes ir teikiame. Dabar mes teikiame pažangos ataskaitas ir galbūt mes galvojame, kad tai yra, padeda jums geriau sekti visus rodiklius ir visą tai, kas vyksta. Kalbant apie e, vystomojo bendradarbiavimo priemonę, ne, visuomet reikia viską suderinti ir geografinius aspektus, ir tematinius aspektus, tematiniai tikslai. Taip pat turi būti e, aptarti kalbant apie tą supaprastinimą, kurio mums pavyko pasiekti, visos bendradarbiavimo eilutės dabar yra priskirtos 21, 21 antraštiai. Anksčiau jos buvo išskirstytos tarp 19 ir 21 antraščių. Tai reiškia, kad visos eilutės susijęs su viena priemonė dabar yra priskirtos yra sudėtos po vieną antraštę, sudėtos į vieną skyrių. Tai reiškia, kad yra paprasčiau. Ir jeigu reikia kažką keisti šiek tiek, tuomet mums tą padaryti yra lengviau, kai viskas yra mm, mm paskirta po vieną antraštę, suskirsta į vieną skyrių. Pagrindinė mm, problema, pagrindinis mūsų tikslas yra mažinti skurdą. Viena vertus turime ekonominį e, aplinkos ir, ir socialinį tvarumą, kita vertus turime žmogaus teisės, e, geografinius ir tematinius aspektus. Taigi mes turime biudžetą formuoti atsižvelgdami į 14 tų eilučių į Latino Ameriką, Aziją, Afriką. Ir taip pat yra viena konkreti eilutė skirta būtent visos Afrikos strategijai. Tai yra dar dvi tematinės eilutės e, viešųjų gerybių, pasaulinių viešųjų gerybių kūrimas ir Visos šios eilutės taip pat yra dar suskirstos pagal du bendruosius tikslus. Tam, kad būtum, galėtume tinkamai spręsti minėtas problemas. Antrasis dalykas yra tai, kad skirstydami tematinės eilutės mes stengiame susikoncentruoti ties didžiosiamis programomis ir projektais, kurie apima įvairius aspektus susijusius e, su e, tolimuose valstybėse atvykstomais projektais. Ir tai iš esmės bendras toks kontekstas, kuriame mes dirbome. 2014 metų biudžetas yra mažesnis nei 2013 metų biudžetas ir tam yra priežasčių. Dabar dirbame pagal naująją mm, daugiametę finansinę programą ir pat, negalėjome pateikti pasiūlymų, kurie viršytų mm, programos apimtį. Suprantu, ką ponas Gerensas sakė, kad jeigu mūsų biudžetas, kaip sakyti, viršytų daugiametės finansinės programos ribas, na, aš suprantu jūsų poziciją, bet tokiu būdu mums kiltų kitų problemų. Kit, kitas dar dalykas, mes čia tai laikėmės diferenciacijos principo jums tikriausiai norėtųsi matytis įvairių atskirų valstybių sąrašą, tačiau mes esame parengę savo modelį kuris mums padeda apskaičiuoti kiekvienos valstybės poreikius. Ir tai buvo atlikta, kaip jau minėjau, pokyčių darbo tvarkės kontekste. Galbūt tai reiškia, kad iš esmės, tarkim, sumažėjo e, lėšos skiriamas Lotino Amerikai, kalbant apie, ypač apie dvišalės programas. Uh, Tačiau jos iš dalies yra kompensuojamos lėšomis skiriamomis regioniniams programoms. O tai reiškia, kad, tarkim, Azijoje e, lėšų atrodo tarsi padaugėjo. Jūs taip pat kėlėte klausimą dėl Afganistano. Afganistanas nebejotinai yra įtrauktas į biudžetą, bet jam nėra išskirta jokia konkreti eilutė, kaip būdavo anksčiau daroma. Ir Afganistanas dabar patenka prie e, bendros Azijos eilutės ten taip pat yra ir Bangladešas, tai yra labai skurdi valstybė ir iš tiesų yra ką veikti finansavimo srityje šioje, e, e, finansavimo srityje šioje valstybėje. Kalbant apie Mienmarą, taip, jis taip pat turi būti įtrauktas, bet e, tai yra taip pat kompensuojama kitų programų pagalba. Kalbant apie Vidurio Aziją, Man atrodo, kad yra tam, tik, tam tikras e, padidėjimas finansavimo lyginant su ankstesniu biudžetu. Kalbant apie nevalstybinės ne organizacijas, mes norėjome aiškiai atskirti tas eilutes ir turėti dvi atskiras eilutes. Tai būdavo anksčiau, tačiau mums atrodo, kad e, E, toks globalesnis, universalesnis požiūris e, yra naudingesnis šiuo atveju ir geriau skirti dėmesio tokiems stambiems projektams, kurie e, orientuojasi į klimato kaitą ir aplinkos klausimus. Dar norėčiau trumpai perbėgti per kitus klausimus. Kalbant apie Afriką, Man atrodo, kad jūs konkrečiai kalbėjote apie Pietų Afriką. Taip, sumažintas biudžetas iš tiesų gan ryškiai. Dabar mes laikomės diferenciacijos principo, o ir Afrika dabar yra bes, e, auganti šalis, besivystanti valstybė. Nesu tikras, e, ar atsakiau į visus jūsų klausimus. Pone Giorensai, žodis jums. Na, taip. Žinau, kad jūs visuomet stengiatės kiek galima geriau atsakyti į mūsų klausimus, ne, nesvarbu, ar jie susiję su tema ar ne. Tačiau, man atrodo, mano klausimai buvo tiek susiję, tiek ir nesusiję su šia tema, bet tiesiog parlamentas visuomet stengiasi išsiaiškinti visus dalykus. Pirmiausia, Afganistanas. Uh, ar gausime daugiau ar mažiau. Na, je, jeigu, tarkim, išeisiu iš šios posėdžių salės, ar aš sužinosiu atsakymą, ar Kolumbija bus ištraukta, išbraukta iš gavėjų sąrašo, ar aš gausiu tą atsakymą vėliau? O a, ar visą Afriką apimančios programos idėja? Kaip lankstumo principo bus laikomasi? Aš negaliu taip pat atsakyti į šios klausimus. Jaučiuosi tarsi visiškas kvailys prie žmonės, kurie man užduoda tokius klausimus už šios posėdžių salės ribų. Taigi, galbūt aš manau, kad jums reikėtų šiek tiek rimčiau padirbėti atsakant į klausimus. Ir aš labai konkrečiai klausiau jūsų apie e, lankstumo principą. Ar jis turėtų būti taikomas ir e, e, būsimiems biudžetams? Man atrodo, tai yra labai susiję. Jeigu negalime laikytis to lankstumo principo, taigi kokia mūsų sustarimo esmė? O man atrodo, kad sustarimo esmė yra, buvo mūsų daugiametė finansinė programa ir aš tikrai norėčiau gauti išsamius atsakymus. Situacija iš ties yra sudėtinga. Manau, kad turėtume parodyti geronoriškumą siekiant išspręsti tas problemas. Nepaisant deleguotojų e, aktų, reikia būti atsargiems, siekiant užtikrinti, kad nebūtų e, programavimo vėlavimų. Gal dar kažkas norėtų kažką papildyti. Visiškai sutinku su pono Gerencio nuomonė, tai mums iš ties labai sudėtinga Mes taip pat turime e, atsiskaityti, turime atsakyti įvairius klausimus ir čia vystimosi komitete mes turime tam tikrų lūkesčių, kurie yra mums svarbus. Mes norime žinoti tam tikrus atsakymus. Ir man atrodo svarbu, kad jūs galėtumėte atsakyti į pono Gerenso klausimus. Mums labai svarbu turėti tokią informaciją ir ją svarbu gauti greitai. Mes negalime toliau taip tęsti. Dabar žodis suteikiamas ponui Krūtės. Sí, gracias, Ačiū, pirmininkė. Viskas paprasta. Į mano klausimus nebuvo atsakyta. Taškas. Ir aš paprasčiausiai nusiųsiu jums elektroniniu paštu tos klausimus, kad atsakytume, tikiuosi, kad iki ketvirtadienio gausiu atsakymus, kad galėčiau pateikti pakeitimus iki kito penktadienio ir kad atsakymai būtų pakankamai nuoseklus. Norėčiau pabrėžti, kad konsensusas dėl bendradarbiavimo, e, vystoma bendradarbiavimo yra būtent e, labai svarbus dokumentas ir jeigu uh, Jeigu Azijoje mes suteikėme tiek galimybių Kinijai, kodėl mes to paties nedarome Latino Amerikoje, kadangi, tai tiek tai norėjau pabrėžti, paminėti, bet jei, kadangi nesakėte į mano klausimus, tai aš jums juos nusiųsiu ir tikiuosi gauti atsakymus iki ketvirtadienio, kad galėčiau pateikti kiek galima geresnius pakeitimus. Ačiū. Taigi lauksime atsakymų. E, tikimės juos gauti kuo greičiau. Pakeitimus galima pateikti iki trečiadienio e, vidurdienio, 17 dienos vidurdienio ir, kaip sakė pranešėjas, mes paruošime pranešimą dėl šio dokumento, e, kurį, dėl pranešimo, kurį priims biudžeto komitetas. Taigi, gerbiami kolegos, susitinkame lygiai trečią po pietų, trečią, o ne po 3.15, kaip buvo nurodyta, nes mes įtraukėme dar vieną klausimą, tai būtent pasikeitimą nuomonėmis su Burundžio viceprezidentu. Ponas Mišelis pasiūlė tą padaryti. Taigi, skanaus ir susitiksime trečią.